Good morning, colleagues. If there are no objections to the agenda, it is... Labas rytas, ponios ir ponai, jeigu niekas neprieštarauja, patvirtiname darbo atvarkę. Šiandieną nebus vertimo į kroatų, maltiečių ir gėlų kalbas. Rytoj taip pat nebus vertimo į šias kalbas. Ne, dabar dėl koordinatorių rekomendacijų pagal 205 taisyklę Mes e, paskiriame pranešėjus Silkijangė SND. Ji renks nuomonę savo iniciatyvą apie vystimosi komitetą dėl ES Afrikos strategijos. Šis komitetas rengia rekomendacijas, taigi tai buvo patvirtinta taip pat 12 val. šiandieną bus elektroninis balsavimas dėl sąlygų kalėjimuose, tad prašau 12 val. turėti savo balsavimo korteles. Ir dabar, jeigu visi yra pasiruošę, galime perėti prie trečiojo darbo tvarkės punkto. Kolegos, šiandieną pas mus lankosi Andrew Seichel. Jis yra vidaus saugumo specialistas ir šiandieną kalbėsime apie tai, ką Kozi nuveikė per pastaruosius šešis mėnesius. Panas Išel kalbės ir apie kitus aspektus, kurie nusipelno mūsų dėmesio. Balandžio 24 Libė komitetas gavo pono Rob Wainwright pranešimą. Jis yra Europolo sunkių ir organizuotų nusikaltimų pavojaus įvertinimo padalinio vykdomasis direktorius. Tai Taip pat buvo pateikta ataskaita 2017 sokta, jie apima ir ES politikos ciklą nuo 2018 iki 2021. Ten yra numatyti tikslai, kurie yra skirti kovoti su sunkiais ir organizuotais nusikaltimais. Taip pat TVR taryba gegužės 18 dieną patvirtino Europos nusikaltimų prioritetus ateinantiems metams. Ponas Išėl kalbės ir apie tai. Antra, Tarpusavio sąveika. Gegužės 29-ojo komisaras Julienas Kingas pristatė galutinę aukšto lygio ekspertų grupės ataskaitą, kur buvo kalbama apie informacinės sistemas ir tarpusavio sąveiką. ES kovos su terorizmu koordinatorius, taip pat pagrindinio teisų agentūra ir Europos duomenų apsaugos Priežiūros institucija pateikė savo pranešimus, kurie yra pridėti prie šios ataskaitos ir šiandieną taip pat e, girdėsime apie kozį įnašą į šią svarbę sritį. Pone Seišėl, žodis jums, laukiame svarbaus e, pranešimo. Labas rytas, ponė pirmininkė, dėkoju už tokį aišku pristatymą. Gerbiami parlamento nariai, ponai ir ponios. Man didžiulė garbė informuoti Jūs e, kaip nuolatinio komiteto e, pirmininkui apie vidaus saugumą ir kozį nuveiktą darbą bei procesus. Pastarai šeši mėnesiai buvo ypač įdomus. Tai buvo labai įdomus laikotarpis ir mano šaliai, ir man pačiam. Ir aš manau, kad mes padarėme daug pažangos įvairiose sritise. Kaip žinote, Kuzio aukšto lygio susitikimas apima aukšto lygio valstybių narių pareigūnus, tai yra ir generaliniai direktoriai, mūsų direktoratų generaliniai direktoriai, kurie yra atsakingi už vidaus saugumo klausimus. Tam tikrais e, klausimais mūsų posėdžiuose dalyvauja ir Europolo, Eurojusto, Cepolo, Frontexo, ES Liza ir Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai. Savo pasisakymą šiandieną aš sutelksiu dėmesį į dvi temas. Visų pirma, keitimasis informacija ir tarpusavio sąveika ir taip pat ES politikos ciklas. Viena iš svarbiausių kozio veiklų, pirmininkaujant Maltai, buvo geresnio keitimos informacija užtikrinimas. Darbas kozi apima dvi sritis. Visų pirma, kozi yra atsakingas už veiksmų plano įgyvendinimą. Būtina stiprinti keitimas informaciją, geriau valdyti informaciją, įskaitant ir tarpusavio sąveiką bei teisingumo ir vidaus reikalų sritis. Tai patvirtino ir taryba prieš metus, kai dar pirmininkavo Niderlandai. Kaip žinote, veiksmų planas apima 50 veiksmų. Jų tikslas yra užtikrinti, kad būtų keičiamasi visa aktualia informacija tarp susijusių šalių. Tai yra ir valstybės narės, ir ES agentūros. Domenų bazės yra nuolat atnaujinamos, o specialistai vietoje gali gauti prieigą prie tos informacijos. Mes pirmininkaudami parengėme antrąją veiksmų plano gyvendinimo ataskaitą. Matome, kad buvo padaryta pažanga ir daugelio veiksmų srityje. Pavyzdžiui, suaktyvintas keitimasis informacija ir geriau naudojamas įvairiomis informacinėmis sistemomis. Pateiksiu pavyzdį. Interpolo informacinės sistemos užklausos išaugo dvigubai nuo 2015 metų iki 2016 metų. Tai yra maždaug pusė milijono užklausų 2015 ir 1,5 milijonai užklausų 2016 metais. Šengeno informacinės sistemos naudojimas taip pat išaugo. Perspėjimai dėl asmenų pagal 36.2 būdžiamosios nusikaltimus taip pat išaugo 60 tūkstančių, 60 tūkstančių įspėjimų buvo 2015, o 2016 jau 86 tūkstančiai įspėjimų. O šiais metais jau yra 106 tūkstančiai įspėjimų. Ir toliau yra stengiamasi užtikrinti tarpusavio sąveiką. Dabar yra 23 valstybės narės kurios yra e, prisijungusios ir keičiasi DNR duomenimis. Be to yra 22 valstybės narės, kurios keičiasi pirštų atspaudų ir automobilių registracijos duomenimis. 2016 metais valstybės narės aktyviau naudojusi Interpolo duomenų bazėmis, ieškodamos pavoktų ir pamestų kelionių dokumentų. SLTD, toks yra žinomas šios duomenų bazės sutrumpinimas. Šioje duomenų bazėje yra taip pat e, pateikiama informacija apie užsienio e, teroristų kovotojus. SLTD paieška nuo 2015 irgi gerokai išaugo, lyginant su 2016 metais. E, be to, 2017 e, keturiais mėnesiais buvo daugiau užklausų negu visais 2016 metais. Antras saugus darbo aspektas yra keitimasis informacija ir informacijos valdymas. Tikslas yra užtikrinti ES informacinių sistemų tarpusavio sąveiką, tai prisideda prie sienų valdymo, migracijos ir saugumo. Mes pirmininkaudami aktyviai stebėjome aukšto lygio ekspertų grupės darbą, kur buvo diskutuojama apie informacinės sistemas ir tarpusavio sąveiką. Tai yra komisijos įsteigta grupė. Galvojame, kaip būtų geriausia veikti toliau. Birželio 8 dieną taryba, remdamasi šiuo darbu, priėmė išvadas ir rekomendacijas aukšto lygio darbo grupį tam, kad būtų užtikrinta tarpusavio sąveika. To susitikimo metu kelios delegacijos pabrėžė, kad būtina gerinti tarpusavio sąveiką ir tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Vienas iš tarybos įsipareigojimų nurodytas išvadose Rodo, kad e, būtina stebėti aukšto lygio ekspertų grupės e, darbą ir skirti atitinkamą formą tam. E, Kozi taip pat turi stebėti šį darbą. Vakar Kozi komitete šio pagrindu buvo aptariamas pasiūlymas, kurį pateikė pirmininkausianti Estija. Ji įsteigė pirmininkančios valstybės draugų grupę, kurios tikslas yra užtikrinti ES informacinių sistemų tarpusavio sąveiką teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Susitarimas jau buvo pasiektas. Pirmininkančios valstybės draugų grupė susitelks į tris rytis. Pirmiausia, bus diskutuojama apie tikimybės, tyrimus ir įvairius tarpusavio sąveikos aspektus. Komisija taip pat prisidės prie parengiamojo darbo. Be to bus rengiamas veiksmų planas, bus prisidedama prie jo įgyvendinimo tam, kad būtų viena tikrai tvirta įgyvendinimo priemonė ir kad būtų tinkamai stebima veikla, kurios įmamas iš šioje srityje. Bus vadovaujamasi kozio strateginėmis gairėmis, tad bus galima tinkamai įstebėti šioje srityje atliekamą darbą. O dabar perinu prie antros svarbios šiandienos temos. Tai yra ES politikos ciklas. Galima sakyti, kad 2017 atnešė daug iššūkių politikos ciklui. Net nereikia klausti, kodėl. 2014-2017 politinis ciklas prieartėjo prie pabaigos, jis baigsis šių metų gruodžio mėnesį. Tai reiškia, kad turėjome pradėti pasirinkimą ir naujam politikos ciklui, kuris apims laikotarpį nuo 2018 iki 2021 metų. Tik trumpai priminsiu, kas yra politikos ciklas. Tai yra metodologija kuri leidžia nustatyti, gyvendinti ir įvertinti prioritetus, kuriais yra vadovaujamasi kovojant su sunkiais ir organizuotais tarptautiniais nusikaltimais. Čia remiamasi žvalgyba ir daugiametė veikla. Tad kiekvieną kartą yra apimamas ketverių metų laikotarpis. Yra nustatomi aiškus prioritetai, tai darant yra remiamasi žvalgybos žiniomis ir sunkių bei organizuotų nusikaltimų įvertinimu. Manau, jums yra pažįstama frazė sokta. Ir šį darbą atlieka Europolas. Po to dėl prioritetų yra susitariama taryboje ir vėliau yra vadovaujamasi tais prioritetais ir pagal tai yra įgyvendinamas veiksmų planas pagal operatyvinių veiksmų planą. O ciklo pabaigoje visuomet yra atliekamas vertinimas. Reikėtų pasakyti, kad kalbant apie 2014-2017 politinį ciklą, vertinimas buvo atliktas nepriklausomo vertintojo. Komisija pasirinko šį vertintoją per antrąjį praėjusių metų semestrą ir po to rezultatai buvo pristatyti COSI komitetui šių metų vasaro mėnesį. Mes rėmėmės šio vertinimo išvadomis, rengdamiesi naujam politikos ciklui, kuris apims laikotarpį nuo 2018 iki 2021. Norime, kad šis politinis ciklas būtų veiksmingesnis, supaprastintas ir lengvesnis. Kai sakau e, lengvesnis, tai reiškia, kad e, bus sumažintas ataskaitų teikimo skaičius. Bet e, vis tiek bus vadovavimas tais svarbiausiais prioritetais, kurie turės būti nustatyti. Kokie dar yra numatomi pokyčiai? Europolas parengs vidurinio laikotarpio peržiūrą 19-20 metais. Ten bus kalbama apie naują ir iškylantį pavojų. Ir dėl tų priežasčių, e, kurias aš nurodysiu, iki šiol atliekamas darbas buvo labai sėkmingas. Mes matome, kad rezultatai tikrai daug žada, įmamasi konkrečių operatyvinių veiksmų, yra konfiskuojami ginklai, išardomi organizuoto nusikalstamumo tikslai, taip pat yra užkirtamas kelias prekybai žmonėmis ir neteisėtai migracijai per jungtinės veiksmų dienas 2016 metais kurios yra dalis ES politikos ciklo, 559 999 subjektai, kurie apima ir asmenis, ir automobilius buvo patikrinti. Daugiau nei 600 įtariamųjų buvo sulaikyti, 529 Devynios e, prekybos žmonėmis aukos buvo identifikuotos, 725 migrantai buvo sulaikyti ir 200, 308 tonos e, kokaino konfiskuotos. Naujasis politikos ciklas buvo patvirtintas kovo 27-28 dienomis taryboje šių metų ir ir e, tikrai tuo galėjome pasidžiaugti. Pirmasis e, žingsnis naujo e, politinio ciklo yra grėsmių vertinimas. Šiuo metu kovo 9 dieną Europolas paskelbė 2017 metų rimtų ir organizuotų nusikaltimų vertinimo ataskaitą. Ten kalbama apie daugiau nei 5000 organizuotų nusikaltelių grupių, kurios veikia Europos, Sąjunga, Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Tai reiškia, kad nusikaltelių pasaulis tampa vis sudėtingesnis ir dinamiškesnis. <clears throat> SOCT yra ta domenų bazė, kuri yra skirta kovoti su rimtais ir organizuotais nusikaltimais. Per kelis posėdžius aptarėme soktą rekomenduotus prioritetus ir parengėme atitinkamus komentarus valstybėms narėms, agentūroms, komisijai. Tai yra šeštoji pažangos ataskaita tarp jų dėl saugumo sąjungos Soktoje Europolas rekomenduoja aštuonis prioritetus pasirinkti, kuriais remiantis būtų galima veiksmingiausiai kovoti su organizuotų nusikalstamų rimtais nusikaltimais. Tai ir penki specifiniai prioritetai bei e, trys e, persipinantis prioritetai. Pen, penkios pagrindinės grėsmės tai yra kibernetiniai nusikaltimai, e, narkotikų gamyba, e, ir platinimas, migrantų gabenimas, organizuoti nusikaltimai, ypač susijęs su nusavybė ir vagystės. Persipinančios grėsmės tai yra pinigų plovimas, dokumentų klastojimas <clears throat> ir kiti. Pirmininkaujančios struktūros visuomet stengiasi e, pateikti ribotą prioritėtų skaičių, kovant su organizuotu nusikalstamumu ir e, tai daro įtaką valstybių narių turimiems iššūkiams. Šiuo metu mes identifikavome dešimt nusikalstamumo prioritetų ES mastu. Ankstesnėme politikos cikle jų buvo devini. Tai yra kibernetiniai nusikaltimai. Antra grupė yra susijusi su narkotikais, kanapėmis, kokainu, heroinu, sintetiniais narkotikais ir naujomis psichotropinėmis medžiagomis. Taip pat nelegali migracija, organizuotas nusikalstamos susijęs su nusavybė arba nekilnojamo turtu, taip pat prekybos žmonėmis. karuseliniai nusikaltimai, šaunamieji ginklai ir <clears throat> taip pat uh, um, brakonieriavimas ir uh, pre, nusikaltimus susijęs su saugomais gyvūnais ir dokumentų klastojimus. Dauguma šių prioritetų yra tik tai anksčiau, ankstesnė politikos cikle nustatytų e, prioritetų tasa. E, naujas prioritetas yra aplinkos sauginiai nusikaltimai, kurie buvo įvertinti ankstesnėme cikle kaip uh, kylanti grėsmė ir taip pat dokumentų klastojimai. Prekių ir gaminių klastotės nebus laikomas atskirų prioritetų, tačiau jiems bus skiriamas specialus dėmesys rengiant strateginius tikslus. Patvirtinę nusikalstamumo prioritetus. Kozi pradėjome diskusijas tam, kad identifikuotume tas valstybės narės, kurios nori dalyvauti ir galbūt vadovauti vykdant strateginės operacijos, siekiant strateginių tikslų ir vykdant operatyvinę veiklą. Šis procesas jau beveik baigtas, tačiau vis dar tęsiasi ir vakar vyko pakankamai vėlyvų metų diskusijos. Geras ženklas yra tai, kad vis daugiau šalių nori prisidėti prie šio proceso, netgi imtis lyderių vaidmens neįtikėtasi ir tikiuosi, kad artimiausiomis dienomis ir iki savaitės pabaigos diskusijos baigsis. Taip pat galiu Jums pranešti, kad kitą savaitę, birželio 26 dieną, komisija pristatys daugiametį strateginį planą atitinkamą seminarę To seminaro pagrindinis tikslas bus identifikuoti bendrus minimalius strateginius tikslus ir prioritetus Europos politikos tiksle laikotarpį nuo 2016 iki 2021 metų. Žinoma, yra dar ir daug kitų klausimų, kuriuos Kozi svarstė ir jeigu leisite, dar labai trumpai paminėsiu du kurių svarstymas bus tęsiamas e, pirmininkaujant naujai valstybei nariai. Tai yra išsamų saugumo politikos komisijos įvertinimas ir parlamentas jau pradėjo dialogus su saugumo tema su komisija. Kozį aptarėme tinkamą klausimyną, kurį e, atsakė valstybės narys, komisijos narys Kingas dalyvavo Maltoje neformalia Kozį sustikime ir jam buvo uh, pristatytos tam tikros išvados, dabar laukiame galutinės ataskaitos, kuri tikriausiai bus kitą savaitę jau paskelbta su šia tema, taip pat susijęs ir kozį pasikeitimas nuomonėmis dėl e, ES vidaus saugumo strategijos, jis įvyko balandžio mėnesį, diskusijos tęsis pirmininkavimą perėmus Estijai. Žinoma, parengsime tinkamą įvertinimą ir tai bus labai svarbi sudėdamoji diskusijų dalis. Pone pirmininkė, kalbėjau, e, stengiausi kalbėti trumpai, nors e, turbūt prireikama šiek tiek daugiau laiko nei numatyta, o dabar su pasirengęs atsakyti į visus klausimus, kurie galėtų iškilti. Dar kartą noriu padėkoti už galimybę jums sustikti su komiteto nariais. Labai ačiū. Labai dėkoju, ponė Seišel. Ir dabar mes suteiksime galimybę nariams užduoti savo klausimus. Ta tvarka, kurią jie užsirašė. Ir pirmiausia, ponas Koelio. Labai ačiū, ponė Pirinkė, dėkoju ir mūsų svečiui už uh, jo uh, prezentaciją. Ir uh, Nepaisant, kad jūsų ataskaita buvo patvirtinta, akivaizdu, kad e, visos tos grėsmės tebėlį išliek labai aktualios, ypač jas išlingint tai, kas įvyko vakar vakare Briuselėje. Parlamentas nori daugiau saugumo ir, kaip jums yra tikriausiai žinoma, aš jau seniai kovoju už tai, kad būtų geriau išnaudojama e, šiandien informacinės sistemos potencialas ir apie tai kalbama jūsų ataskaitoje, tai yra itin svarbu, kai kovojame su užsienio kovotojais. Uh, valstybės narės turėtų turėti galimybę geriau panaudoti šiandien informacinę sistemą. Reikia keistis informaciją visoje Europos Sąjungoje. Ir jei aš gerai suprantu, kozi nori, kad būtų geriau naudojamos dabartinės jau egzistuojančios duomenų sistemos ir kad nereikia kurti naujų. Ar jūs pritartumėt tokiai nuomonėjai? Akivaizdu, kad mes patobulinsime ir SIS ir turės praplėsime ir, ir atvykimo išvykimo sistemą. Kaip kozė vertina visus šios klausimus ir kokiu veiksmu jūs ėmėtės? Be to, jūs kalbėjote ir aš cituoju sustiprintas šengeno sistemos įgyvendinimas. Ką citatos pabaiga, ką jūs norėjote pasakyti? Ar jūs, keti, ar jūs ketinate pasinaudoti tarp valstybinio saugumo ataskaitos rezultatais ir apskritai kokie buvo tos ataskaitos to atlikto tyrimo rezultatai? Pane Sipelė, dėkoju, dėkoju Jums už žanginę kalbą ir aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip galima būtų uh, padidinti bendradarbiavimą ir geriau keistis informaciją. Šis parlamentas labai dažnai yra nepatenkintas tuo, kaip yra bendradarbiaujama ir keičiamasi informacija. Bet jei mes pažvelgtume į istoriją, prisimintume tuomet, kad kai aš pradėjau dirbti 2009 metais e, Europos parlamente ir e, mes pradėjome derinti baudžiamąją teisę, tačiau tuomet vis tiek buvo manoma, kad e, su nusikalstumumu turi kovoti valstybės narės. Ir kad jos tik tai turi keistis informaciją. Pastaraisiais metais daug kas pasikeitė dėl terorizmo, nes e, nepaisant to, kad e, kai, kurio, kai kurios valstybės yra sukaupusios nemažai kovos su terorizmu patirties, vis tiek akivaizdu, kad terorizmas yra labai platus reiškinys, jis neapsiriboja viena valstybė ir todėl akivaizdu, kad būtų pravartu bendradarbiauti kovojant su terorizmu. Be to, atsižvelgiant į, į, į e, e, visą egzistuojančią struktūrą, akivaizdu, kad tam, kad būtų sukurtas geras bendradarbiavimo ir keitimas informacija e, pagrindas, prireiks nemažai laiko. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs galvojate, kaip galima būtų geriau išnaudoti šiandien informacinę sistemą ir kitas galiojančias taisyklės tam, kad valstybės narės teiktų tik tai labai gerai patikrintą ir pagrystą informaciją ir perspėjimus į e, šiai sistemai. Nes čia reikia kalbėti ir apie praktinį pasirengimą keistis informaciją Be to, norėčiau pasakyti, kad padėtis valstybėse narėse, nesvarbu, ar kalbėtume tarp valstybinius nusikaltimus, organizuotą nusikalstamumą ar terorizmą, vis dar tebe išlieka labai sudėtinga. Ir suprantame, kad gal ne visos šalis gali teikti vienodą, vienodą kiekį informacijos. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs pritartumėt štai tokiai nuomoniai, kad valstybių narių įvairių administracijų, įvairių organizacijų požiūris į įvairias e, keitimas informaciją sistemas ir bendradarbiavimą pasikeitė pastaruoju metu. Antras klausimas. Kaip Jums atrodo, kai kalbame apie organizuotą nusikalstamumą ir tarpvalstybinius nusikaltimus, ar nereikėtų kurti tarpvalstybinių tyriejų komandų, kad galima būtų vykdyti bendrus tyrimus? Ir paskutinis klausimas. Po to, kai vyko daugybė teroristinių išpolių, mes kalbėjome ir čia parlamente, ir girdime dažnai iš piliečių, kad užduodamas klausimas, kaipgi taip galėjo būti, kad tą išpolį įvykti žmogus, kuris buvo žinomas teisės saugos institucijoms. Ir kaip yra priimamas sprendimas, pavyzdžiui, ar sekti asmenį ar ne. Taip, gali būti, kad jis praeitėje buvo tik, nu, vykdė tik tai kažkokius smulkius, ne, ne, nereikšmingus nusikaltimus. Ir kaip galima, ir kaip galima įsiaiškinti, kad toks žmogus gali būti linkęs įvykdyti kur kas sunkesnius nusikaltimus. Kaip praktiškai e, vyksta tas darbas, kokios techninės priemonės yra naudojamos? Priimant sprendimą dėl to, reikia ar nereikia persikioti kokį nors asmenį. Dėkoju. Toliau ponas Dijas Dimera. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamasis Kozai, pirmininkė. Jūs kalbėjote apie saveikumą, kuris yra itin aktualus, kai kalbame apie sienų apsaugą. Ir, ir taip pat, kai kalbame apie įvairių teisės saugos reikalų sistemoje naudojamas duomenų sistemas. Man atrodo, kad užtikrinti tokį saveikumą yra nepaprastai svarbu ir jūsų ketinimai yra tikrai uh, geri, bet juk mums reikia ir kitų dalykų. Mums reikia keisti savo teisės aktus, iš esmės juos keisti. Reikia keisti Julyzą, tam, kad ji turėtų ir didesnį biudžetą ir platesnius įgaliojimus. Mums taip pat reikia nustatyti tą aišku kalendorių ir skirti deramą šiai veiklai biudžetą kitoje daugiametėje finansinėje programoje. Būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėt pakomentuoti visus šios klausimus. Taigi, teisė, teisės aktų reforma, naujas Eulisos vaidmuo ir biudžetas. Ir dar vienas klausimas, kuris yra susijęs su kovos su nusikalstumumu prioritetais ir su SOKTA. Jūs paminėjote dešimt prioritetų, bet e, vieno nepaminėjote. Tai, yra, tai būtų kova su euro padirbinėjimu. Gal eurų nieks nebepadirbinėja, bet vargu ar taip yra. Dėkuoju ir būtų, būčiau dėkingas už atsakymus. And... Uh, Labai dėkuoju, toliau ponia Čilydžiai. Grazie, grazie, prezidentė. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Kozai pirmininkui už jo įžanginę kalbą. E, aš tikrai de, apsidžiaugiu išgirdus daugybę svarbių aspektų, tai ką jūs sakėte apie keitimąsi informaciją ir apie jūsų prioritetus, kurių, de, kurių turi, ketinate laikytis per, kitą, per kitų penkerių metų laikotarpį. Aš taip pat norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Kovodami su priekyba žmonėmis mes turime geriau apsaugoti nepilnamečius, ypač internete. Aš manau, kad jūs turėtumėt e, būtent e, šią veiklą iš, e, apibriežti kaip prioritetinę, nes matome, kad labai dažnai internetu yra išnaudojami nepilnamečiai ir netgi mažamečiai vaikai. Po to, kai mūsų šalis sudrebino baisus e, teroristiniai išpoliai, visi supratome, kad labai svarbu yra keistis informacija. Jūs taip paminėjote. Paminėjote dar vieną dalyką, kad kai kalba eina apie organizuotą nusikalstamumą, prekybą ginklais ar su aplinkosaugos susijusius nusikaltimus. atlikus tyrimus dažnai paaiškėja, kad nusik e, tos nusikaltimus yra įsivėlusios organizuotos nusikalstamos grupuotės. Ar ketinama keistis informacija ir dėl šių nusikaltimų? Labai svarbu yra užtikrinti, kad informacija būtų keičiamasi įvairiais klausimais, ne tik tais, kurie yra susijęs su terorizmu. Jūs minėjote tarp valstybinius nusikaltimus ir paprastai nu, tarp valstybinius nusikaltimus vykdo organizuotos grupuotės ir aš manau, kad mums reikėtų keistis informaciją kuo plačiau ir kuo įvairesniais klausimais. Psichiau. If you would respond to those points, please. So, I'll try. Prašau, dabar gal galėtumėte atsakyti į visus klausimus. Aš pasistengsiu prisi, nepamiršti nei vieno klausimo ir atsakyti juos visus. Nėra lengva bet tai padaryti, bet aš pasistengsiu. Ir taip pat e, pasidalinsiu ir mūsų operatyvinio darbo patirtimi nes visos iniciatyvos, kurių, kurių ėmėmės, buvo reikalingos tam, kad mes sustiprintume operatyvinį bendradarbiavimą, praktinį operatyvinį bendradarbiavimą. Taigi buvo kalbėta apie ūsinių kovotojus ir Šengeno informacinę sistemą. Taip, aš pasakyčiau, kad Šengeno informacinė sistema yra viena svarbia, svarbesnių, svarbiausių priemonių, kurias turi ES ir kuri leidžia mums e, pagerinti operatyvinį bendradarbiavimą ir mes matome, kad e, tai patvirtina statistikos duomenys, kurie parodo, kad e, keičiantis informacija, kad šiandien kur kas aktyviau keičiamas informacija pagal šiandieną informacinę sistemą nei kada nors anksčiau. Mes Taip pat galime gauti įvairiai samą informaciją apie užsienio kovotojus ir apie įvairias operacijas, kurios yra vykdomos siekiant juos aptikti ir nustatyti jų tapatybę. Ir būtent ir atliekant tas operacijas labai dažnai de, uh, gaunam informacijos, kad reikia įtraukti ką nors į Šengeno informacinę sistemą. Būna taip, kad kas nors e, praeitį, koks nors teroristas praeitėje yra jau įvykdęs e, nusikaltimų ir jis yra žinomas policijai. Ir kaip po to tas asmuo įvykdo teroristinį išpolį, gali pasirodyti, kad policija kažko nepadarė tam, kad užkirstų kelią šiam nusikaltimui. Bet aš manau, kad reikėtų uh, suprasti, kad e, neįmanoma, da, turint mūsų da, da, žmogaus teisų apsaugos sistemą, tiesiog įtraukti visus asmenys, kurie įvykdo nusikaltimus į da, mūsų turimas sistemas. Iš tikrųjų, kai kurie teroristai jau buvo žinomi policijai ta, kaip nusikalteliai, kai kurie gal buvo įvykdę ir sunkesnius nusikaltimus, bet aš turiu Jums pasakyti, kad priimdami operatyvinius sprendimus mes turime sižvelgti ir į žmogaus teisų aspektą. Ir mes negalime stebėti ir sekti visų asmenų negalime jų sulaikyti, nes, kaip jums yra žinoma, kiekviena, kiekvienoje šalyje egzistuoja teisinės nuostatos, kurios apsaugo e, visų asmenų žmogaus teisės. Būtent todėl policija ir kitos teisės saugos institucijos uh, dabar e, sutelkia savo pastangas tam, kad būtų kuo geriau atliekamas asmenų profiliavimas, tam, kad galima būtų įsiaiškinti, kokius asmenys reikia e, stebėti, reikia, reikėtų sekti. Jūs taip pat klausėte, dar turime kitų priemonių. Taip, e, mes turime ir kitas informacinės sistemas, Pavyzdžiui, turime ir, turėsime netrukus ir kūriamą dabar atvykimo išvykimo sistemą. Yra ir kitų priemonių. Ir mes tikimės, kad e, visos šios priemonės e, galės duoti apčiupesnių rezultatų ateityje. Mes žinome, kad kai kuriuose šalyse šios sistemos jau yra naudojamos ir mes norime tas sistemas suderinti ES ten, kad būtų užtikrinta, kad jos gerai veiktų visur. Po to mes kalbėjome apie teroristinius išpolius ir a, perspėjimus, kurie yra pateikiami SIS sistemai. ir apie geresnės duomenų apsaugos priemonės. Europos Sąjunga, rengdama tokias iniciatyvas, daugiausia dėmesio skiria tam, kad kiekvienas pasiūlymas turėtų deramas ir tinkamas jam gyvendinti priemonės. Ir tos priemonės taip pat turėtų paisyti žmogaus teisės. Taigi darbas vyksta, siekiant užtikrinti, kad kad asmenų tikrinimas bus vykdomas, atliekamas laikantis visų teisės aktų ir užtikrinant, kad nebūtų pažeistos tikrinamos mens žmogaus teisės. Um, uh... The same thing is uh, on information exchange. Toliau keitimasis informacija. Visuomet buvo keičiamas informacija, dažniausia gal dvišalių pagrindų, bet šiandien informacija keičiamasi kur kas didesnių, platesnių mastų. Pasaulis tampa vis mažesnis, o Europa e, yra dar mažesnė ir todėl turime užtikrinti, uh, kad visi galėtų naudotis visą informaciją, kuri yra saugoma e, kitų šalių teisėsaugos institucijų duomenų bazėse. Be abejo, čia taip pat labai svarbu būtų užtikrinti, kad būtų paisoma visų duomenų apsaugos e, nuostatų, taisyklių, žmogaus teisų. Bet akivaizdu, kad mes e, ketiname geriau keistis informaciją ir tai taip išliks mūsų prioritetas. Ir todėl mes ir kalbame apie tą naują, naujas sąveikos priemonės, naujas skaitimos informacija priemonės. Ir mes e, manome, kad ateityje kiekvienas teisėjas saugos e, pareigūnas galės tik tai džiaugtis tuo, kad taip gerai keičiamas informacija. Aš galiu Jums pasakyti iš savo patirties, kad keitimasis informacija Ypač, kai kalba eina apie tuos įtariamusius, apie kuriuos kalbame, ir yra nepaprastai svarbus. Nepaprastai svarbus tam, kad galima būtų gerai ištirti su organizuotų, nu, organizuotus nusikaltimus, sunkius nusikaltimus. Yes, um, I can also say that interoperability and uh, data exchange is at the moment one of the main causes. Iš tikrųjų, geresnis keitimasis informacija tebe išlieka vienas iš mūsų prioritetų ir mes jau ilgą laiką da, dirbame šiuo klausimu, turime ir veiksmų planą, da, kelio gairių žemėlapį, kuriame yra nurodyta 50 veiksmų, jie yra gyvendinami gan gerai, sklandžiai ir tikimės, kad galiausiai, kai viskas bus įgyvendinta, visos mūsų pastangos pasiteisins ir padės teisėjas saugos pareigūnams geriau atlikti savo darbą. Ir mes e, taip pat e, tikimės, kad e, visi tie pasiūlymai bus gerai pagristi teisės aktais ir tikimės, kad turėsime e, sistem, e, šios sistemos e, deramam funkcionavimui užtikrinti reikalingą biudžetą. Mes taip pat norime turėti tokį griežtesnį, aiškesnį kalendorių. Mes taip pat bendradarbiavame ir su valstybėmis narėmis ir tobulindami Eulysą. Mhm kurios e, kaip tik ir ragina mus e, dirbti toliau. Taigi mes e, stengiamės daryti viską, ką galime dabartinėmis aplinkybėmis. Jūs taip pat kalbėjote ir apie vaikų išnaudojimą, ypač seksualinį išnaudojimą. Tai taip pat yra vienas, viena iš sričių, kuri yra numatyta mūsų politikos cikle. Mes nepamiršome šio, šios problemos. Praeitėje jie buvo tai iškelta kaip prioritetinė. Bet mes ir dabar jai skiriame daug dėmesio, dėja tai yra da, rimta problema ir reikia kalbėti ne vien apie priekybę žmonėmis, bet ir apie priekybą vaikais, nepilnamečiais. Be abejo, kai kalbame apie prioritetus, Reikia suprasti, kad um, aš paminėjau tik svarbiausius prioritetus, kurie nereiškia, uh, ir tai nereiškia, kad mes pamiršome kitus aktualius klausimus, tas aktualias problemas. Mes tiesiog per pirmąjį politiko ciklą norėtume patobulinti savo prioritetus 2018-2021 uh, uh, metams Ir da, kova su vaikų a, išnaudojimu yra tarp kitų prioritetų. Toliau euro padirbinėjimas. Mes žinome, kad e, euras vis dar yra padirbinėjimas, bet tai nėra mūsų pagrindinis prioritetas, kurį mes norėtume nurodyti šioje ataskaitoje. Bet mes suprantame, kad reikia kovoti ir su šiais nusikaltimais. Reikia taip pat nepamiršti, kad mes vadovaujamės ne tik ES prioritetais, bet ir glaudžiame bendradarbiavome su visu, visų šalių e, teisės saugos institucijomis, kartais e, dvišalių pagrindų tai darome. Uh, nes, kaip jums, e, jūs tikriausiai suprantate, kiekvienas teisės saugos pareigūnas norėtų turėti kuo daugiau jo darbui reikalingų priemonių tam, kad e, e, galima būtų deramai reaguoti į visus nusikaltimus, į tuos, kurie yra susijęs su terorizmu su, ir tuos, kurie nėra su juo susiję. Mes išgyvename šiuo metu labai sudėtingus laikus ir niekuomet net negalėjome įsivaizduoti, uh, kad kas nors panorės naudoti automobilius kaip e, žudimo e, priemonė, kaip ginklą. Be to yra ir tų vienišų kovotojų, yra ir grįžusių iš, a, e, a, iš kitų šalių radikalių kovotojų, taip vadinamųjų užsienio kovotojų. Mes žinome, kad jų skaičius ateityje tik didės ir žinome, kokio, kokias pasakmes tai turės. Reikia taip pat nepamiršti tai, kas vyksta jų šeimose, kas, kokioje aplinkoje bus auklėjami jų vaikai. Tai yra, labai dažnai tie asmenys yra jauni vyrai, kurie nėra matę savo gyvenime nieko kito, o tik karą. Taigi, aš tikiuosi, kad aš sugebėjau atsakyti, jei ne į visus, tai bent jau į pačius svarbiausius jūsų klausimus. Labai ačiū, ponė Seišel. Kozi įnašas prisideda prie mūsų darbo aptarinėjant keitimas informaciją, tai iš ties yra aktualios temos ir mes nuolat prie jų grįžime. Labai Jums ačiū ir už kozę įnašą. Dėkoju už tai, kad dalyvavote mūsų posėdėje šiandieną. Kolegos, ačiū už išsamius Jūsų klausimus, o dabar galime perėti prie kito darbo atvarkės klausimų. Tai yra pirmininkančios valstybės pristatymas apie vidaus sienų kontrolį ir esamą padėtį. Gegužės 11 šių metų taryba priėmė įgyvendinimo sprendimą, pagal kurį yra rekomenduojama laikinai pratesti vidaus sienų kontrolę. E, tai nusprendė padaryti Austrija, Vokietija, Danija, Švedija ir Norvegija. Ir e, maksimalus pratesimo laikotarpis yra šeši mėnesiai. Pirmiausia, aš suteiksiu žodį pirmininkaujančiai Maltai. Jie pakalbės apie gyvendinimo sprendimą, o po to pakalbės komisija ir pristatys tarybos rekomendacijas, kurios buvo pateiktas, pateiktos gegužės antrąją dieną. Taigi, pirmininkaujantį Maltą. Pane Alison Gat, turime ir daugiau svečių, žinau. Ar norėtumėte prisistatyti? Labas rytas visiems. Mano kolega turėjo pristatyti šią temą, bet aš ją pakeisiu. Mano vardas Erika. Kaip žinote, 2017 gegužę komisija pasiūlė rekomendacijas dėl paskutinio šešių mėnesių vidaus sienų kontrolės pratesimo. Tai buvo aptarta taryboje ir techniniu lygiu, ir korepere. Taryba pripažino, kad buvo padaryta didžiulė pažanga nuo praėjusių rekomendacijų pateikimo. Jie vertina pastangas, kurios buvo įdėtos Taryba pritarė komisijai, kad situacija dar nėra stabili ir kad rekomendacija pratesti kontrolę turėtų būti pateikta. Įgyvendinimo sprendimą pateikė, e, patvirtino taryba gegužės 11-ąją. Tad dar šešis mėnesius bus pratesima vidaus sienų kontrolė. Kai kurios valstybės narės jau išregistravo savo deklaracijas. Įgyvendinimo sprendimas atidžiai vadovaujasi komisijos pasiūlymu. Policijos patikros gali būti pasitelkiamos, kaip kad tai yra numatyta pagal teisės aktus. Vidaus sienų patikros yra e, tokia galutinė priemonė, kraštutinė priemonė, kuri yra pasitelkiama tuo atveju, kai neveikia visos kitos priemonės. Tad taryba aptarė ir komisijos pasiūlymą dėl policijos patikrinimų. Jam taip pat buvo pritarta. Dėkoju. Dėkoju dabar komisija. Dėkoju, labas rytas visiems. Komisijos pagrindinis tikslas yra tinkamas šiandieno erdvės funkcionavimo užtikrinimas, tai apima ir vidaus sienų kontrolę. Noriu pabrėžti, kad tai yra paskutinės vidaus sienų kontrolės pratesimas ir jam yra taikomos griežtos sąlygos. Jis turės būti palaipsniškai naikinamas. Komisija pasiūlė šį pratesimą dar šešiems mėnesiams, bet tai yra jau paskutinis laikotarpis, kadangi Graikijoje vis dar yra migrantų E, taip pat e, yra ir emigrantų, kurie atkeliauja per Balkanų kelią. Reikia dar tam tikrų veiksmų, kaip kad e, tai yra numatyta ketvirtoje pažangos ataskaitoje, kuri buvo patikta birželio 14 dieną. Ten yra kalbama ir apie perkelimą bei gražinimą iš Graikijos. Šie veiksmai taip pat turi būti sustiprinti. Kaip jau sakiau, tai yra paskutinis laikotarpio pratesimas. Pasiemų kontrolė turi būti kraštutinė priemonė. Komisija pasiūlė štai ką ir aš noriu tai pabrėžti. Valstybės narės turėtų pasirinkti alternatyves priemonės, kurių poveikis būtų toks pat kaip ir sienų kontrolės. Pirmininkaujantį Maltą jau paminėjo komisijos rekomendaciją susijusią su policijos pajėgomis. Reikėtų pasinaudoti policijos įgaliojimais ir suteikti pirmenybę būtent policijos patikroms, o ne vidaus sienų kontroliai. Mes nemanome, kad tai turėtų būti policijos patikrinimai ir sienų kontrolė. Mes norime, kad vietoj sienų kontrolės būtų atliekami policijos patikrinimai. Operatyvinė prasme tai yra kur kas efektyviau, kadangi tai leidžia teisėsaugos institucijoms atlikti kontrolę e, keliuose ir vadovautis žvalgybą, o ne vien tik tai stovėti prie sienos, nes tai turėtų būti kraštutinė priemonė. Komisija prašo valstybių narių gyvendinti šias rekomendacijas dėl policijos patikrų kiek įmanoma greičiau ir ne vėliau nei per šešis mėnesius, tai reiškia iki lapkričio. Mes organizuojame ir seminarą, kur dalyvaus dešimt šalių, kuriams tai yra aktualiausia. Liepos 10 vyks šis seminaras, po to rugsėjo mėnesį vyks seminaras įtrauksantis policijos pajėgas. Mes diskutuosime su valstybėmis narėmis, kokiu veiksmu reikėtų imtis. Siekime ir toliau apsaugoti išorės sienas, e, buvo paminėta ir e, pakrančių bei sienų apsaugos tarnyba. Viliuosi, kad iki šių metų pabaigos vėl bus grįžta prie įprastos Schengen erdvės tvarkos. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį nariams. Jūs minėjote tą ataskaitą, kuri buvo gegužės mėnesį patikta, bet mes nieko negavome, kaip dėl to. Aš galiu Jums pateikti štai kokį atsakymą. Komisija visų pirma pritarė jūsų prašymui gauti dokumentą, tačiau ne komisija yra tų dokumentų rengėja, tad mes susisiekėme su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir prašėme, kad ataskaitos būtų patiktos parlamentui. Mes vis dar laukiame atsakymų, bet kai tik tai gausime pritarimą iš atitinkamų valstybių narių, nedalsdami pasidalysime ataskaitomis su Europos parlamentu. Ką reiškia nedelsiant? Kaip aš sakiau, ne komisija yra tų dokumentų autorė. Mums reikia tų valstybių narių sutikimo, kalbėjome apie tai ir su teisės tarnyba ir dabar tiesiog laukiame pritarimo iš Šengeno narių, kai tik tai gausime, jie atsiūsime jums ataskaitą. Na, aš žaviuosi, kad jūs tai priešinatės mano pastangoms, bet aš puikiai suprantu, kad jūs nesate autoris. Aš tiesiog prašau atrašyti mums ir paaiškinti, kokios yra šalių pozicijos. Tai leistų mums žinoti, kas iš tiesų vyksta. Na, būtent dėl to ir kreipėmės jūs gegužės mėnesį. Jūs dabar sakote nedelsiant. Tai ką reiškia nedelsiant? Ar gausime šiandieną? Tiesiog prašau vartoti normalius terminus. Ne, nebenoriu iš jūsų nieko girdėti, dabar suteiksiu žodį nariams. Taigi, suteiksiu dabar žodį nariams, ponia Grepinė. Vreau să întreb direct. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą tarybai. Na, dabar mes kalbame su, su kita atstovė, ne su tuo, kas pristatė prioritetus, bet vis tiek vienas iš prioritetų buvo Šengeno pagrindo sutvirtinimas bei užtikrinimas, kad jis tinkamai veiktų. Aš pati dalyvavau visose diskusijose, kur buvo kalbama apie vidaus saugumą Šengeno erdvėje. Savo šalyje manęs nuolat klausia, kodėl Rumunija nėra Šengeno erdvės dalis, nors mes atitinkame visus reikalavimus. Mes kalbame apie ES ir apie jos saugumą, tad mums reikia kalbėti apie visą ES, nesvarbu, ar šalis priklauso Schengeno erdvėje ar ne. Manau, kad Rumunijoje saugumo situacija yra kur kas geresnė nei kai kuriuose Schengeno erdvėje šalise. Mes neturime problemų su terorizmu. Bet turėjome tokių pat problemų su Malta ir kitomis pirmininkaujančiomis valstybėmis. Negauname jokio atsakymo nei iš tarybos, nei iš komisijos. Kodėl mes neturime bendros išorės sienos, kodėl būtent tai nėra bendras saugumo parametras. Aš užduodu šį klausimą ir tikiuosi atsakymą gauti šiandien. Vokietija, Austrija, Danija, Švedija mato, kad yra problemų su sienų kontrolė. Na tai gerai, jos gali imtis papildomų priemonių, bet ką tada daryti po šešių mėnesių? Dar pratesite šešiems mėnesiams, kiek tai truks? Dėkoju, ponas Koelė. Dėkoju, pirmininkė. Atrodo, kad taryba kartu su komisija kažką slepia. Beveik dviejai metai praėjo nuo to, kai buvo gražinta vidaus sienų kontrolė. Praėjo metai po to, kai penkios valstybės narės nusprendė gražinti vidaus sienų kontrolę. Beveik metai praėjo nuo to galutinio termino, kurį buvo numačiusi komisija su tarybos pritarimu, buvo nuspręsta, kad reikia gražinti įprastą Schengeno erdvės tvarką, bet vis tiek situacija yra kokia yra. Tai aš manau, kad taryba nepristato visų faktų. Mes nežinome, kas vyksta prie tų vidų sienų, neturime jokios informacijos šiuo klausimu. Anksčiau šiais metais aš komitete klausiau, kaip mums reikėtų įvertinti, ar to kontrolė yra būtina, jeigu mes neturime informacijos kiek yra atliekama kontrolės patikrų, kiek imigrantų yra sustabdoma, o kokia kontrolė yra atliekama ir koks yra ekonominis tos kontrolės poveikis. Be to, gegužės mėnesį buvo išsiustas laiškas komisarui ir komiteto atstovams. Aš noriu, kad komisija atvyktų į Šengeno erdvės grupę, kurią aš pirmininkauju, ir e, reikalauju atsiųsti mums reikiamus dokumentus. Jei valstybė, e, pirmininkaujantį valstybę norėtų užtikrinti didesnį skaidrumą, tai e, būtų tikrai puiku. Pirmininkaujantį Maltą pasisakė, komisijos atstovas pasisakė apie policijos patikras. Gerai, tai jokių problemų nekelia. Manau, kad tikrai mums reikia daugiau informaciją grįstų policijos patikrų, tačiau mane pasiekė nutekėjęs pirmininkaujančios valstybės dokumentas ir aš cituoju, ten yra rašoma. suaktyvėjimas policijos patikrų prie sienų. Tas dokumentas yra savaitės senumo. Tai aš norėčiau sužinoti, kokį darbą atlieka taryba šioje srityje. Ką jūs turite omenyje, sakydami, kad reikia suaktyvinti policijos patikras visoje teritorijoje? Taryba turi kur kas aiškiau kalbėti apie Šengeno erdvę. Šengeno erdvė yra itin aktuali mūsų piliečiams. Manau, jums tai yra puikiai žinoma. Dėkoju. And, you know, presidency... Ačiū, ponia Koelio. E, pirmininkaujantį šalis e, sustiks su atitinkamu ekspertu šiais klausimais ir aš prašau pirmininkaujančios šalies padėti komisijai vykdyti šį procesą ir perduoti atitinkamą žinią tarybai. Pone Lindberg. Ačiū. 2015 metais Švedijoje kilo migrantų banga, pasienio kontrolė buvo atgavinta pakankamai vėlai, nepaisant to, kad tam buvo rengtasi, tačiau pasirinkimo laikotarpis užtruko ilgai, jeigu nebūtų vėl įvesta pasienio kontrolė net ir pavėluota, tai mūsų šalis paprasčiausiai būtų žlugusi dėl migrantų. Aš manau, kad dėl pasienio kontrolės situacija pagerėjo ir tuo turėtume džiaugtis. Dabar kalbama apie paskutinį pasienio kontrolės e, pratesimo laikotarpį ir žinoma, taip numato Europos Sąjungos teisės aktai ir, ir e, vėliau negu lapkričio mėnesio pasienio kontrolės e, pratesti negalima, tačiau tai nereiškia, kad po to migrantų srautai baigsis ir kaip mes po to elgsimės, e, nes Dublino reglamentas neveikia. Taigi, jeigu vėl kiltų didelio masto migracijos banga, o mes mažintume pasienio kontrolės e, intensyvumą, tai kaip turėtume elgtis atitinkamą situaciją. Buvau susitikusi su policijos, e, mūtinės pareigūnais. Ir jie yra labai sunerimę. Jūs norite pakeisti pasienio kontrolę policijos patikromis, tačiau kaip tai viskas turėtų atrodyti ir komisija teiks atitinkamą paramą valstybėms narėms. vykdant e, policijos patikras. Pastarai kartą, kai jos buvo vykdomos e, siekiant e, tikti migrantus, suomenė buvo pasipiktinusi. Taigi, kaip mes elgsimės atitinkamą situaciją? Ponės Argentinių žodis. Manau, kad pastarai kartą, kai buvo nuspręsta pratesti pasienio kontrolės galiojimo laikotarpį, Buvo sakoma, kad tai bus e, paskutinis kartas, dabar vėl tas pats kartojama. Taigi pirmas klausimas, e, kaip e, galime būti tikri, kad tai iš tiesų bus pats paskutiniausias kartas. Tai yra politinės svarbos klausimas, šiandien erdvės veikimas, mūsų vidaus pasienio kontrolės atsisakymas, tuo didžiavomės, kadangi tai buvo naudinga ekonomikai, laisvam žmonių judėjimui ir dabar beveik natūralu tampa tai, kad pasienio kontrolės laikotarpis yra pratesiamas. E, buvau nustebusi, kuomet e, perskaičiu informaciją apie pratesimą ir nurodytas priežastis, tai yra į Graikiją atvykstančius migrantus. 2016 vasario mėnesį Balkanų kelias buvo uždarytas, kuomet buvo susitarta su Turkijoje Kovo 20 dieną 2016 metų iš tiesų negalime teikti, kad š... pasienis Švedijos ir Danijos arba Austrijos ir Vokietijos arba pasienis su Norvegija šiuo metu yra užplūstas nelegalių migrantų. Taigi panašu, kad yra kitos priežastys, dėl kurių šios šalis nori pratesti pasienio kontrolės galiojimo laikotarpį ir manau, kad viena iš priežasčių yra ta, kad e, e, pabėgėliai iš e, Graikijos ir Italijos vis dar nėra perkeliami į kitas, į kitas Europos Sąjungos valstybės narės ir galbūt dėl to jos nori pratesti pasienio kontrolės galiojimo laikotarpį. Policijos patikros su jomis susidūriau Niderlanduose pakankamai ilgą laiką, kuomet pasienyje patikra nėra vykdoma, tačiau ji yra vykdoma už kelių kilometrų toliau nuo pasienio zonos ir tai vadinama e, atsitiktinė patikra, tačiau ta atsitiktinė patikra dažniausiai vyksta taip, kad tikrinami automobiliai su rytų Europos valstybių narių registracijos numeriais. Aš manau, kad e, na, policijos patikras pasitelkus bus dar sunkiau suvaldyti visą sistemą. Galiu pateikti pavyzdžių, kai e, Danijos, Niderlandų policininkai būdami e, dislokuoja savo pajėgas e, e, Belgijos teritorijoje, parkavimo aikštelėje ir po to e, radio bangomis perdoda informaciją apie automobilius, kurios turėtų patikrinti jau e, Niderlandų teritoriją jų laukiantis kolegos automobilius atvykstančius iš Belgijos. Taigi aš manau, kad netaip turėtų vykti policijos patikros. Jau nu, beveik viską pasakiau pirmininkė, tačiau iš tiesų dalykai, kurie yra tokie brangus Europos Sąjungai, turiuomenėje Šengeno erdvė, nėra pakankamai aukštai vertinami taryboje. Jie turėtų suprasti, kas šiandien kortos pastatyta. Pone Viržė žodis. Ačiū, pane pirmininkė. Manau, kad ponas Koelio tikrai nenusteps dėl opozicijos dėl pasiūlymo ir tas sąrašas e, šalių, kuris yra sudarytas, e, tai jame pirmų numerių yra nurodyta Prancūzija ir Prancūzija paprašė galimybės atnaujinti sienų kontrolę besirengiant COP21 konferencijai E, nesiekiant kovoti su nelegaliais migrantais, o siekiant kovoti su terorizmu. E, Prancūzija nėra vienintelė šalis, kuri dėja susiduria su teroristiniais išpoliais, tačiau, kiek žinau, yra vienintelė, kuri terorizmą įvardino kaip priežastis ar priežastį, dėl kurios norėjo atnaujinti pasienio kontrolę. Tačiau iš tiesų yra taip, kad Prancūzija naudojasi sienų kontrolę kovodama su nelegale migracija. Pavyzdžiui, mano rinkimų apygardoje Prancūzijos pietose pasienyje su Italija vykdomas sisteminės pasienio kontrolės, tačiau sistemiškai kontroliuojami ne visi, o sistemiškai vykdoma kontrolė pasienyje ne pagal mašinų registracijos numerius, tačiau pagal odos e, spalvą ir e, nepriklausomai nuo pilietybės, nes net prancūzijos piliečiai, kurių oda yra šiek tiek kitokios spalvos, taip pat yra sistemingai kontroliuojami ir e, tai kelia tam tikrų problemų, nes labai dažnai toms kontrolėms yra naudojamos ir karinės pajėgos. Tai reiškia, kad šiuo metu prancūzijos kariškiai kontroliuoja nelegalią migraciją prancūzijos italijos pasienį. Taigi, e, ponė E, Koelio, galiu Jums pasiūlyti nuvykti į Prancūzijos Italijos pasienį ir galėsite savo akimis įsitikinti, kokia yra situacija, nes aš manau, kad ten yra tikrai nemažai problemų. Ir kai šiandien ministrų taryboje naujoji vyriausybė ketina patvirtinti kovos su terorizmu planą, pagal kurį bus e, praktiškai uh, priemonės, kurios šiaip jau taikomos e, išskirtinėmis aplinkybėmis, pradedamos taikyti įprastą tvarką. Ir man tikrai kelia didžiulį nerimą tai, kad mano šalis, kuri pasirašė, kuria buvo pasirašyta pirmoji žmogaus teisų deklaracija, dabar pradeda vis labiau tas uh, žmogaus teisės varžyti. Taigi aš noriu paklausti, kodėl Prancūzija šioje, šiame pranešime neminima, toks yra mano klausimas. Ponas Radė. Ačiū, ponė pirmininkė. Saugumas šiandien erdvėje ir laisvas asmenų judėjimas smarkiai priklauso nuo išorės sienų apsaugos kokybės ir kadangi Bulgarija taip pat saugo ES išorinę sieną ir pakankamai griežtai tą daro, vadovaudamasi griežtais standartais. Tačiau yra priklausoma nuo informacijos, kurią gauna iš savo partnerių. Deja, Bulgarija vis dar nepriklauso Schengeno erdvėj, nes netitinka techninių kriterijų. Vis tik tai noriu užduoti klausimą ar įmamasi taryboje kokiu nors priemonių tam, kad e, būtų užtikrinama galimybė Bulgarijai pasinaudoti šiandien informacinę sistemą ir ypač 24 straipsnio nuostatomis. Ačiū uždėmesi. Ar dar kas nors norėtų užduoti klausimą? Aš e, dabar steiksiu galimybę primkančių šalies e, ir komisijos atstovams atsakyti užduos klausimus. Mes tik perdusime e, šią informaciją ir noriu pasakyti, kad valstybės narės šiuo metu rengia tinkamas ataskaitas ir pažiūrėsime, ar galima jų turiniu pasidalinti su parlamentu. Aš e, buvau sustikusi su panu Koelio ir jo padėjėjais kelis kartus. E, galime dar kartą sustikti ir pasidalinti bet kokią jūsų pageidaujamą informaciją. Ačiū. Komisijos žodis. Kalbant apie Rumuniją ir Bulgariją, komisija atliko atitinkamą įvertinimą dėl galimybės šioms šalims prisijungti prie Šengeno erdvės. Tai buvo padaryta 2012 metais ir mes priėmėme išvadas, kad jos yra pasirengusios tą padaryti, tačiau taryba turi priimti atitinkamą sprendimą vienbalsiai, visos valstybės narės privalo pritarti. Ir kaip žinote, šis klausimas yra probleminis, kalbant apie Galbūt aš nelabai aiškiai pasisakiau. Išsireiškiai anksčiau, kalbėdamas apie tai, kad visos šiandien erdvės narės turi sutikti, leisti pasidalinti mums mėnesinėmis ataskaitomis jų rengiamomis Europos parlamentu ir kai tik jos tą padarys, mes būsime pasirengę. Ponas Koelio minėjo, kad galbūt per tą laiką būtų galima surinkti uždarą šiandieno darbo grupės posėdį ir suteikti daugiau papildomos informacijos apie tai, kaip komisija vertina tas policijos patikras. Noriu pabrėžti, kad komisija tikrai pademonstravo maksimalų įmanomą lankstumą tiek tarybai, tiek valstybėms narėms šio klausimu ir dabar pagal 29 straipsnio procedūrą, kuri apibrėžia pagal e, pasienio kontrolės kodeksą pasienio patikrų laikotarpio trukmę. Mes komisiją leidome pratesti pasienio patikros procedūras iki lapkričio mėnesio ir galbūt iki to laiko emocijos šiek tiek nuslūks ir viskas stos į savo vietas. Tačiau lapkričio mėno iš tiesų yra ta galutinė data, po kurios turės vėl įsigalioti normali, pradėti veikti normali šengeno sistema. Mes čia kalbame apie teisinę sistemą, kurios galimybę šiuo metu jau visapusiškai išnaudojame. Komisija kartą kartojo tarybom, tarybos narėms, kad uh, bendrosios taisyklės laikinai taikyti vidaus pasienio kontroliai vis dar yra įmanomos, nors Graikijoje problemos mastas jau nėra toks didelis kaip anksčiau ir Italijoje vėl būtų galima numatyti galimybę dėl kitų priežasčių įvesti pasienio kontrolę, tačiau maksimalus ilgiausias pasienio kontrolės laikotarpis negalėtų viršyti dviejų mėnesių ir šešių mėnesių tam tikriams prognozuojamiems įvykiams. Tai yra maksimalus įmanomas lankstumas, kurį pademonstravo komisija, tačiau mes negalime visuomet vadovautis tik išimtimis Turime grįžti prie taisyklių, taip pat ir dėl to, kad kai kurie Europos parlamento nariai pabrėžia, kad pasienio, vidaus pasienio kontrolė yra labai žalinga piliečiams, ekonomikai ir, žinoma, Šengeno zonos išlikimui kelia nemažą grėsmę. Grįžtant prie policijos patikrų, <clears throat> Taip pat komisija čia pademonstravo daugiau lankstumo nei iki šiol. Mes surenksime atitinkamą sustikimą su 10 valstybių narių Liepos 10 dieną ir komisija labai aiškiai šio sustikimo metu pasakys, kad tiek operatyvinių, tiek teisinių požiūrių bus atsižvelgta į atitinkamą valstybių narių susirūpinimą dėl saugumo ir aš tikiuosi, kad po to, kai e, rugsėjai ir spalį šiuose valstybėse įvyks rinkimai, galėsime grįžti prie prastinės šiandien erdvės tvarkos lapkričio mėnesį pirmininkas ponė Koelio, ar norėtumėte apibendrinti diskusiją, sureaguoti į komisijos pirmininkavčios šalies pasakymus? Dėkoju Jums, dėkoju. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, e, tikiuosi, kad mūsų šiandieno darbo grupė tikrai atliks gerą darbą. Dėkuoju komisijai už e, jos pastangas. Bet noriu pasakyti, kad mes apgailėstaujame, kad komisija nusprendė parengti darbo planą, pagal kurį yra numatyta sugrįžti prie šiandieno. Mes ką tik išgirdome, kad yra kelios valstybės narės, kurios nori, kad ši tvarka būtų pratesta, kontrolė būtų pratesta ir kad tai. E, ir teigia, kad tai atitinka ES teisės aktus. Ir čia yra problema. Yra ir dar viena problema. E, iš tarybos nutakinta informacija rodo, kad taryboje kai kas suprato, kad pratesti vidaus sienų kontrolė nėra įmanoma teisiškai. Ir man atrodo, kad jie šiuo metu ruošiasi kažkaip apeiti dabar galiojančias teisinės, teisės normas. Ir būtent todėl jie yra pasitelkę policijos paėgas. Aš manau, kad mes turime į tai reaguoti. Mes negalime manyti, kad ES teisė yra vienas dalykas, o kitas dalykas yra tikrovė ir kad galima kažkaip bandyti apeiti galiojančias teisės normas. Aš manau, kad taryba turi aiškiau išdėstyti savo poziciją ir paprašiau, kad pirmininkaujantis šalis viską padarytų, kad tai užtikrintų. Ir tikiuosi, kad naujoji Šengeno darbo grupė, kuri ketina susitikti su komisijos atstovais, išsiaiškins, kas vyksta. Dėkoju. Dėkoju. Pone Veržė, prašau, trumpam. Taip, labai da, trumpai. Aš norėčiau, kad būtų atsakyta mano klausimą, kodėl da, Prancūzija nebuvo paminėta. Žinoma. The Commission could just come back specifically on this. Prašau, gal jūs galėtumėte atsakyti konkrečiai šį klausimą. Prancūzijoje yra kitokia situacija, kaip ir buvo paminėta. Prancūzija dar kartą pratėsi savo sienų kontrolę dėl terorizmo, o kitos penkios šalis e, tą padarė dėl migracijos per, da, o, iš Turkijos per Graikiją į savo šalis. Ir taip mes išnagrinėsime atidžiau Prancūzijos argumentus. Taigi, taikomos skirtingos Šengeno kodekso dalis ir todėl skirtingi teisiniai kriterijai. Aš manau, kad tai buvo toks techninio pobūdžio atsakymas. Na kągi. Aš norėčiau apibendrinti tai, kas buvo pasakyta. Ir panas Kovalė labai aiškiai viską išdėstė. Aš tiesiog norėčiau pabrėžti, kad mes norėtume paraginti pirmininkaujančią valstybę, paraginti tarybę, parengti ataskaitę tam, kad mes galėtume gauti įsame informaciją. Šis klausimas, ko gero, politinės svarbos prasme yra pats svarbiausias. Ir parlamentas mano, kad mums reikia gauti šios informacijos tam, kad mes galėtume atkurti gerai funkcionuojančią Šengeno erdvę. Mes nenorime likti tamsoje, taigi darykite viską, ką galite ir mes tikrai labai to prašome. Ir prašau taip pat atsižvelgti į tai, ką sakė ponas Koelio, kad gal gali įvykti ir neviešas posėdis, užtras posėdis. posėdis Ir dėkoju ponui Koelio ir visiems kitiems. Dėkoju. We move, we move now to um, point. Dabar perinime prie penktojo darbo atvarkės punkto. Tai yra prie pasiūlymo dėl reglamento dėl asmenų apsaugos sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams ir ir agentūrams tvarkant asmens duomenės ir uh, laisvo tokių duomenų judėjimo. Čia kalba eina apie tai, kad bus keičiamas reglamentas 045-2001 ir mes e, dabar sutiksime žodį Kornelijai, pranešėjai, kuri pristatys e, dokumento projektą, po to įvyks diskusija ir taip pat išklausysime uh, komisija ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno atstovas. Kornelė, prašau. Ähm, vielen Dank, Claude. Ich möchte mich zunächst erst einmal auch äh, bei den Shadows bedanken. Ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti šešėliams pranešėjams, kurie dalyvavo labai aktyviai mūsų posėdžio su lybės sekretariatui, kurio darbuotojai Mums labai pagelbėjo ir komisija, kuri buvo pasirengusi suteikti reikiamą informaciją, kalbant apie mūsų pranešimo e, svarbiausius aspektus, tai įsikristalizavo bendrose diskusijose. Manau, kad vienu klausimu visi sutarėme. Tai yra dėl būtinybės pristaikyti prie duomenų apsaugos pagrindų direktyvos nuostatų Mums yra labai svarbu, e, kad e, šioje srityje būtų kuo greičiau užtikrintas nuoseklumas, kalbant apie duomenų saugos pagrindų direktyvą, tam, kad situacija šioje srityje taptų aiškesnė. Tai susiję tiek su opiais duomenimis, tiek su leidimų išdavimu e, tam tikrų ES institucijų ir e, taip pat e, susijęs su tarpusavio santykiu tarp DPS ir sekretariato darbuotojų. Manau, kad daugiausiai ginčių kilo dėl apriepties. Tai yra antrasis klausimas. Dauguma manė, kad e, šio reglamento nuostatos turėtų apriepti visas ES institucijų, visus e, apdarojimus duomenys, taip pat ir agentūrų e, veikiančių teisės saugos srityje, taip pat Europolo ir Eurojusto. Manome, kad čia reikia nustatyti bendrą tvarką, tačiau nusprendėme laikytis nusaikesnės pozicijos, sakydami, kad e, ten, kur veikia atskiras duomenų apsaugos režimas, jis turėtų likti galioti pereinamojo laikotarpiu su sąlyga, jeigu jis neprieštarauja duomenų apsaugos direktyvai 2016 metų. Tai privalo būti užtikrinta vidutinės trukmės laikotarpiu, apie tai kalbama atskirime straipsnėje turėtų būti ir tos atskiros duomenų saugos sistemos e, būti suderintos su reglamento nuostatomis. Kalbant apie vidaus e, tvarką, manome, kad e, skirų duomenų subjektų teisės gali būti apribotos tik tai vadovaujantis direktyvos nuostatomis, o ne vidaus tvarkos taisyklėmis. Todėl mes ir išbraukėme galimybę taikyti tos apribojimus vidaus tvarkos taisyklių pagrindų ir ad hoc pagrindų, nesiriment jokia teisinė baze. 26 pakeitime taip pat kalbame apie būtinybę suderinti su duomenų apsaugos direktyva. Ketvirtas punktas, dar labai trumpai, ES institucijos turėtų įsteigti centralizuotą registrą ir tai būtų didžiulis palengvinimas EDPS sistemai veikti. Kalbant apie elektroninį privatumą, tai trijose straipsniuose jis yra minimas, turėtume vadovautis pagrindiniu principu, pagal kurį elektroninio privatumo nuostatos taikomos ir ES institucijoms, todėl mes pateiksime atitinkamą pakeitimą dėl elektroninio privatumo, todėl mes čia siūlome išbraukti 35 straipsnį, nes jo nuostatas e, geriau būtų įtraukti į elektroninio privatumo direktyvą ir čia jam būti prasmės nelabai yra. Duomenų perdavimas mes vėl įtraukėme senai 7 straipsnį, EDPS mums patarė taip pasielgti, nes e, tokiu būdu e, perdodant, dalinantis duomenimis tarp ES institucijų būtų užtikrintas taisyklių laikymasis, o kitoms institucijoms, trečiosiams institucijoms perdodant duomenis reikia išsiaiškinti kompetitingiams pareigūnams, ar toks duomenų perdavimas yra teisėtas ir atitinka viešai interesą ir poreikius. Manau, kad tai yra svarbus papildymas E DPS e, turėtų struktūra likti tokia, kokia yra, tačiau taryba ir parlamentas turėtų pateikti bendrą pasiūlymų sąrašą. Čia mes atitinkamas nuostatas pakeitėme, atsižvelgiant į pastarosius paskirimus, kalbant apie teisingumo teismo situaciją. Mes manome, kad čia taip pat būtina užtikrinti nepriklausomą duomenų apsaugos kontrolę. Na ir paskutinis pastebėjimas buvo susijęs su diskusijomis dėl sankcijų. Mes nemanome, kad sankcijų reikėtų atsisakyti, nes jos taikomos ir kitose sritise. Stacija nėra iš lengvųjų, tačiau komisija mums viską išsamei paaiškino ir e, šiuo klausimu jokių pakeitimų nesiūlome, pasiliekame prie senos tvarkos. Ačiū. Dėkuoju Kornelė, dabar periname prie šešėlinių pranešėjų. Ir pirmasis ponas Ford. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū Kornelijai Ernst už tai, kad ji tiek daug pastangų deda organizuodama susitikimus šešėliniais pranešėjais, galima skaisti nuomonėms, užduoti klausimus. Aš manau, kad reforma čia yra reikalinga, svarstant uh, duomenų apsaugos pagrindų direktyvą, mes visuomet teigiame, kad norime, kad e, situacija atitiktų praėjusiais metais patvirtintų reglamentų nuostatus. Man kilo nemažai problemų dėl to, kad komisija perėmė daugumą direktyvos nuostatų, tačiau Pavyzdžiui, kalbant apie 8 straipsnį, ir apriepti taikoma vaikų asmens duomenims, galbūt čia šiek tiek lasda buvo perlengta, man kyla tam tikrų klausimų dėl to ir apibrieštis šiandien visiškai atitinka, jeigu jau norime sukurti iš tiesų nuseklę ir tinkamą sistemą, tai reikėtų visas jos grandis tinkamai suderinti. Dar svarbus vienas klausimas, kurį noriu užduoti pranešėjai. Aš manau, kad yra svarbu e, taikymo sritį atitinkamai apibrėžti kitaip, kalbant apie teisės saugos struktūrų, policijos struktūrų bendradarbiavimą Nežinau, ar čia siekiama atskirti operatyvinės veiklos ir tradicinės duomenys. Jeigu taip, tai tuomet tokiai pozicijai pritarčiau, jeigu ne, tuomet ne. Kalbant apie penktąjį pakeitimą, nelabai suprantu, ar pagal jį būtų draudžiama apdaroti, naudotis bet kokių ten minimų asmenų duomenimis, galbūt aš neteisingai supratau formuluotės, antrasis pakeitimas man e, jo nuostatos skamba liktai taip, kad e, čia nereikalavimas suderinimo su e, duomenų apsaugos pagrindų direktyva tam, kad Europols ir Eurojustas galėtų tinkamai atlikti savo darbą, jeigu tos nuostatos, kurių aš neįskaičiau, taip aiškiai jau yra įtrauktos, turiu minėti administracinius, minėtų agentūrų duomenis. E, ir dar svarbiau operatyvinės veiklos duomenis, kad būtų uh, išbraukti iš taikymos ryties, nes man tai yra labai svarbu. Ir jeigu to siekiama, tai aš, žinoma, pritarčiau tokiems siekiams. Ačiū. Marija Lauristin dabar, socialistų demokratų šiandien pranešė. Dėkoju. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti Kornelijai už tikrai labai išsamų dokumentą ir jis surinko labai daug informacijos, kurią turėjo išnagrinėti Rengdama šį dokumentą ir be abejo mes džiaugiamės, kad komisija pateikė šį pasiūlymą ir mes dabar galime toliau uh, dirbti, kad užbaigtume uh, visą dokumentų, nagrinėti visą domenų, dokumentų rinkinį. Ir mes pritarėme bendram norui ir uh, ketinimų į viską suderinti, tačiau manome, kad reikia geriau išnagrinėti policijos įgaliojimus. Pavyzdžiui, pagalvokite apie duomenų perdavimą arba apie tam tikrus apribojimus, kurie gali būti čia taikomi. Čia tikrai labai gerai reikėtų sutvarkyti visas direktyvos nuostatas. Galime tik apgailėstauti, kad kaip ir sakė kolega, kad toks nuosaikus požiūris, kurį mums primetė ir pagal kuri galima bus ir toliau įvairios institucijose taikyti skirtingus standartus ir kurio mes ketinome atsisakyti, kai tik tai pradėjome reformuoti duomenų apsaugos sistemą. Tuomet buvo kalbėta apie tai, kad reikėtų vieną instrumentą taikyti visai sistemai. Aš pritariu ir tam, ką Kornelė pasakė dėl vidaus taisyklių problemos. Iš tikrųjų, kai kalbame apie domenų subjekto teisų apribojimą, čia tikrai gali kilti toms teisėms grėsmė, jei egzistuos vidaus taisyklės. Aš manau, kad mūsų laukia dar uh, tikrai įdomus darbas mūsų komandoje. Ir taip pat džiaugiuosi, kad šis dokumentas nagrinėjamas kartu su elektroninio privatumo dokumentu, nes jie tarpusavį yra susiję ir aš tik, tikiuosi, kad mes galėsime išnagrinėti šios abu dokumentus kartu ir viską užbaigti laiku. Dėkuoju. Toliau Jan Albrecht. Ačiū. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad jį parengė šį dokumentą, kuriame kalbama apie Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Aš manau, kad standartai turi būti taikomi visose institucijose, įstaigose, organizacijose. Negali likti e, kažkokio, kažkokių išimčių kokioms nors agentūroms, negalima joms leisti taikyti skirų taisyklių. Uh, Be abejo, egzistuoja da, dar ir kitų taisyklių, kurios papildo šį reglamentą, bet mes turime turėti vieną bendrą taisyklę, kuri turi būti taikoma e, visiems, ypač kai kokioje nors agentūroje nėra kitų taisyklių. Ir gal netgi reikėtų pagalvoti apie galimybę suderinti uh, konkrečias duomenų apsaugos taisyklės. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, galvojame apie Europos komisijos pateiktą saveikumo pasiūlymą, manyčiau, kad turime suprasti, kad viena iš būtinų sąlygų tam pasiūlymui gyvendinti būtų kiek ma, būtų suderinti duomenų apsaugos nuostatas. Ir manau, kad mes dabar turime uh, E, galimybę realiai pakeisti teisės aktus ir manau turime tokią, šią galimybę pasinaudoti tinkamai ir paspausti ES institucijas ir agentūras e, pritarti bendram taisyklių savadui. Bet to manau, kad negalima ne leisti tos praktikos, kai e, viskas nustatoma vidaus taisyklėmis. Turime aiškiai pasakyti, kad visos įstaigos, institucijos valstybės narėse ir ES, ypač teisėsaugos pareigūnai, laikosi nustatytų taisyklių ir suprantame, kad valstybėse narėse gali būti atskirų papildomų nuostatų, bet nemanau, kad jos turėtų prilikti vidaus taisyklėms. Aš nekantrai laukiu mūsų tolesnių susitikimų, kad mes galėsime aptarti šį, šio dokumento tekstą ir gal kompromisinius pakeitimus. Dėkuoju. Dėkuoju. Na ką, dabar suteiksiu žodį pirmininkaujančio šalies atstovui ponui Dželamberti. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už tai, kad jūs sutikite man žodį. Labas rytas visiems, aš pasisakysiu trumpai ir mano pasisakymas susidės iš dviejų dalykų. Iš pirmiausia, kalbėsiu procedūrą, po to turinį. Tačiau pirmiausia, leiskite man pagirti komisiją. Galutinės tarybos parengtas tekstas ir pranešėjos tekstas tik tai chirurgiškai pataiso komisijos pasiūlymą. Taigi tai yra geras ženklas, ypač kai galvome apie artėjančius trišalės darybas. Taigi kokia yra tarybos pozicija? Iš tikrųjų, po sausio 10, kai buvo paskelbtas komisijos pasiūlymas, įvyko keli ekspertų susitikimai po to, kai mes perskaitėm 3-4 kartus visus straipsnius, 3-4 kartus, po to jie buvo visi išnagrinėti ir po to ta, tas dokumentas buvo, buvo, toliau keliavo mūsų sistemoje ir galiausiai išnagrinėjo ambasadoriai ir, kore, ir buvo nagrinėtas korepero lygmenių. Lyg, Darbas dabar jau baigtas ir praeitą savaitę Teisingumo ir Daus reikalų taryboje, kuri, kurios posėdis vyko birželio 8 dieną, ministrai patvirtino suderintą tekstą. Tai reiškia, kad šiandien taryba yra pasiruošusi pradėti darybas su parlamentu dėl dokumento, kurį patvirtino ministrai. Toliau, turinys. Čia galima būtų išskirti keturis svarbius klausimus, yra ir kitų, bet aš kalbėsiu apie keturis svarbiausius. Uh, beveik visus jau pristatė pranešėja. Tai yra taikymo sritis, vidaus taisyklės, duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir duomenų apsaugos pareigūno santykiai ir administracinės baudos. Pradėsiu nuo administracinių baudų. Taryba, kiek aš suprantu, pranešėja nori, kad ne, nebūtų keičiamas komisijos tekstas šiuo atžvilgiu. Toliau dėl vidaus taisyklių, perskaitęs pranešėjos parengtą tekstą, galiu pasakyti, man atrodo, kad mes taip pat e, iš principo sutarėme. Ir taryba ir pranešėja pasirinko tą patį kelią, tai yra uždrausti galimybę naudoti vidaus taisyklės tam, kad būtų tam tikrais atvejais nepaisom pagrindinių teisų. Be abejo, čia dar kai ką, reikės suderinti kai kurias detalės. Toliau duomenų apsaugos su priežiūros pareigūnas ir duomenų apsaugos pareigūno santykiai. Taryba iš esmės nekeitė šio atžvilgių komisijos pasiūlymo, tik tai kai ką tie nesminės dalykus pakeitė. Ir ketvirtas ir pagrindinis, ko gero, klausimas tai yra taikymo sritis. Kągi padarė pirmininkaujantį šalis? Pirmininkaujantį šalis tiesiog patobulino, pašlifavo komisijos pateiktą tekstą. Čia yra du papildomi e, klausimėliai. Tai yra pirmiausia taikymas ir trečioji trečiasis ramstis, tai, tai yra Europolas, Eurojustas ir Europos duomenų apsaugos pareigūnas, pareigūno biuras. Ir antras aspektas, antras klausimėlis būtų susijęs su taikymas rytimi ir agentūromis. Per pastaruosius 4,5 mėnesių mes dirbom siekdami užtikrinti nuoseklumą ir da, stengiamės suderinti šį dokumentą taip pat, kiek įmanoma su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Jis turėtų e, įsigalioti 2018 m. gegužės 28 dieną. Ir e, taryba šiandien jau yra pasiruošusi dėrėtis su Europos parlamentu ir aš norėčiau palinko, palinkėti pranešėjai ir kolegoms kuo geresnės kloties šiame darbe, tam, kad taryba ir Europos parlamentas galėtų susitarti dėl visų likusių klausimų tam, kad 2008 metų gegužės 28 metą dieną įsigaliotų ir bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, ir reglamentas, kuris reguliuoja įvairių Europos agentūrų institucijų veiklą. Dėkuoju, toliau komisijos atstovas. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už šį e, pranešimą, kaip ir kolega iš tarybos, iš paninkaujančios šalies. Aš manau, kad trys institucijos sutarė dėl bendro šio reglamento tikslo. Tai yra šio dokumento suderinimas su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu tam, kad būtų užbaigtas, užbaigta visa duomenų apsaugos sistema. Labai svarbu yra da, viską atlikti laiku tam, kad šis reglamentas, šie reglamentai, šis reglamentas įsigaliotų kartu su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitų dokumentų skirtų policijos pajėgoms. Yra keli klausimai, kurie dar neįspręsti. Mes iš esmės sutarėme dėl turinio Bet e, yra dar keli probleminiai aspektai ir aš norėčiau e, apie juos ir pakalbėti. Pirmininkaujantė šalis ką tik paminėjo vidaus taisyklių e, klausimą, tai yra 28 pakeitimas. Diskusijose su taryba mes kalbėjome apie tai, kam yra reikalingos šios vidaus taisyklės ir kodėl ES institucijos ir agentūros negali kliautis tik administraciniu tekstu, administracinėmis taisyklėmis. Taip yra dėl to, kad ES institucijos neturi tų pačių priemonių, kurias turi valstybės narės. Ir valstybėse narėse įvairios institucijos gali, institucijų darbą galima reglamentuoti ministrų įsakais, pavyzdžiui. Tačiau ES institucijos, institucijos tokios galimybės neturi. Todėl mes raginame tarybą užtikrinti, kad tokios vidaus taisyklės atitiktų labai konkrečius kriterijus Ir aš manau, kad tai yra tokia, ta, būtent toks požiūris gali būti įdomus. Kitaip, bet vidaus taisyklių ES institucijoms ir agentūroms bus sunku dirbti. Dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, tai yra 47 pakeitimas, skirtas 40, 47 skirtas 42 straipsniui. Tai yra da, santykis tarp duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir EDPB, e sako kalbėtojas. Ir mes manome, kad Komisija be abejo negali apibriežti, kokie bus santykiai tarp duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir Europos duomenų apsaugos valdybos, tai yra to, kas vadinama EDPB. Ir de, be abejo, šis klausimas dar bus toliau nagrinėjamas, jis yra labai įdomus ir svarbus. Dar keli dalykai, kuriems mes šiek tiek nepritarėme, Tai yra pasiūlymas sukurti prievalę turėti e, centrinį registrą. Mes manome, kad be abejo institucijos gali turėti tokį registrą, bet e, jis neturi būti privalomas. Toliau, 22 pakeitimas, kuris yra skirtas 9 straipsniui. Mes manome, kad racionalu būtų reikalauti, kad duomenų gavėjas įrodytų, kad jam reikia perduoti duomenis. Šios prievalės negalima užkrauti ES institucijoms ir agentūroms. Ir dar vienas dalykas, dar vienas pakeitimas, kuris buvo pateiktas siekiant suderinti tam tikrus reglamento straipsnius su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Taip, iš tikrųjų, mes stengiamės kiek įmanoma šį e, reglamentą suderinti su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Bet kartais mes vis dėlto atsižvelgėme e, labiau į reglamentą 45.2001, nes jame yra tam tikrų nuostatų, uh, kurios gal yra šiek tiek platesnės ir todėl mes negalime šių dokumentų suderinti pažodžiui. Ir paskutinis dalykas - sertifikavimas. Mes nemanome, kad da, ES sutartis agentūras reikia sertifikuoti. Ši tvarka labiau tinka privačio, privatiems subjektams ir todėl mes šios galimybės nenumatėme savo pasiūlyme. Ir dar paskutinis dalykas. Sep, tai, kad 21 pakeitimas siūlo atkurti 7 straipsnį. Mes, e, rengdami šį savo pasiūlymą, neradome jokių įrodymų, kurie parodytų, kad septintas straipsnis yra reikalingas. Kaip tik atvirkščiai gavome duomenų apie tai, kad dėl šio straipsnio a, e, kyla kartais neaiškumų. Ir e, Todėl konsultuojamoje dalyje paminėsime kai kurios dalykus, kurie buvo numatyti septintame straipsnėje, bet mes tą septintą straipsnį sulome išbraukti iš teksto. Uh, Dėkoju. Dėkoju. Kornelija, gal tu norėtum apibendrinti, apibendrinti diskusiją? Prašau. Ja, erstmal vielen Dank für die vielen Hinweise und. Ačiū už e, jūsų komentarus, pasiūlymus, taip pat e, komisijos ir tarybos informaciją. Nuo pat pradžių mums kilo klausimas, kokios nuostos turėtų būti trauktos turinų apsaugos reglamentą, kokios ne ir Europos liaudės. Uh, partijos pozicija galėtų būti svarstytina, tačiau mes e, kol kas laikomės nuomonės, kad reikėtų išbraukti tam e, tikras nuostatas, operatyvinės veiklos duomenų mes nenorime. Išbraukti šį klausimą nekartą aptarėme mūsų susitikimuose. E, jeigu tam tikras nuostatas buvo nelabai aiškiai suformuoluotas, tai reikėtų jas sukonkretinti Teiginys, kad netinkamai buvo atsižvelgta į direktyvos nuostatas, socialistų demokratų frakcijos atstovė apie tai kalbėjo, aš manau, kad svarbu užtikrinti, kad e, būtų nuostatos suderintos su direktyvos nuostatomis, kalbant apie apriepti, dėl jos daugiausiai ginčių kyla, mes svarstėme, kaip viską geriausiai turėtume sutvarkyti, kaip suderinti dabar galiojančius duomenų apsaugos režimus. Aš juos mielai visiškai išbraukčiau, tačiau vis tik tai manome, kad e, būtina e, suderinti dabar galiojančius režimus su reglamento nuostatomis, galbūt dėl to ir mes e, pabaigoje teikiame atitinkamą kompromisinį pasiūlymą, kalbėtume apie tai, kad komisija dabar turėtų žengti atitinkamą žingsnis šią linkme. Pirmasis žingsnis būtų siekis suderinti dabar galiojančius duomenų apsaugos režimus su direktyvos nuostatomis, tačiau e, atitinkamai reikėtų pakeisti 72a straipsnio nuostatas ir toks buvo mūsų pasiūlymas, jeigu yra kitų pasiūlymų, tai aš tikrai esu pasirengusi juos apsvarstyti, tačiau mes kol kas pasirinkome būtent šį kelią. Kalbant apie registrą, tai atrodo iš pirmo žvilgsnio nesvarbus pasiūlymas, tačiau galėtų būti labai naudingas. Manau, kad reikia šį klausimą ramiai apsvarstyti. Manome, kad šis pasiūlymas būtų prasmingas ir DPO būtent patikė atitinkamus pasiūlymus. Pareigūnai. Jo. Domino apsaugos pareigūnas teikė šį pasiūlymą. Mes e, e, vis tik tai norėtume pasilikti prie tos formuotės, kurią čia teikiame, tačiau vis tik esame atviri pasiūlymus, kalbant apie sertifikavimą, čia mes komisijos pasiūlymą vertiname kritiškai. Tiksliau, komisija vertina mūsų pasiūlymą kritiškai, mes manome, kad šis pasiūlymas galėtų būti naudingas ir jo e, nuoroda pateikiama į reglamentą taip pat mums atrodo naudinga, tačiau galime diskutuoti, vidaus tvarkos taisyklės mums iš tiesų uh, yra nepriimtinas ir norėtume savo pozicijos griežtai laikytis toliau, nes visiškai nematome jokių priežasčių, kodėl jos turėtų išlikti. Nepaisant ir kitokios ir skirtingos komisijos pozicijos, mes norėtume, kad rybos dėl kompromisų vyktų kuo greičiau ir tikimės, kad neviršysime nustatytų terminų šiam pranešimui parengti. Ačiū Kornelija šešiems pranešėjams, pirmkaučiai šaliai ir komisijai pakeitimų teikimo terminas baigėsi Liepos 11 dieną 12 val. Labai ačiū. Dabar pereiname prie šeštojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra privatumo teisės aktas. Kaip žinome, tai labai įdomus ir svarbus pasiūlymas, kuris užbaigs asmens duomenų apsaugos paketo rengimą ir papildys GDPR. Libė komitetas ir pranešėjas labai intensyviai dirbo per kelias pastarąsias savaitės, tad šiandieną mes išgirsime ponios Loristin pristatymą. Ja ir suteiksiu žodį, kad pristatytų savo pranešimo projektą. Dėkoju, Klodai. Dėkoju už suteiktą galimybę. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame intensyviame procese. Tai yra ir komisija. Ačiū komisijai už puikų bendradarbiavimą. Darbo grupiai 29 straipsnio. Jie įnešė labai daug įdomių idėjų. Taip pat šešėliniams pranešėjams ir pagalbininkams, kurie dalyvavo diskusijose su interesuotom šalims. Ir žinoma, mūsų asistentams, Elena ir kitiems, kurie prisidėjo prie ataskaitos. Aš tikrai tikiuosi, kad dabar mes geriau suprasime visus šios klausimus. Komisijos pradinis taškas buvo labai geras. Visgi mes diskutuodami tarpusavėje ir su suinteresuotomis šalimis norėjome išnagrinėti tuos klausimus, kurie vis dar išlieka prieštaringi, norėjome iškirsti įvairias nuomonės. Pirmiausia, tai yra ryšys su GDPR. Be abejo, reikia šio reglamento ir to reikalauja technologiniai pokyčiai. Senasis teisės aktas neatspindėjo visų naujų technologijų, naujos komunikacijos, žiniasklaidos konvergencijos, socialinės žiniasklaidos procesų, to, ką dabar įnešė pažangios technologijos, įvairių mašinų tarpusavio sąjunga. Tad Iš mūsų, mūsų supratimu GDPR sukūrė tikrai tvirtą bendrą pagrindą. O dabar kyla klausimas, kokie yra skirtumai šio reglamento ir elektroninio privatumo reglamento, bei kaip abu šie teisės aktai vienas kitą papildo. Svarbiausia yra nepamiršti, kad GDPR yra pagristas aštuntuoju pagrindiniu teisų straipsniu, tai yra duomenų apsauga, o elektrumo, elektroninio privatumo teisės aktas yra pagristas septintuoju straipsniu, tai yra asmeninio gyvenimo konfidencialumas. Aš manau, visi supranta kas yra asmens gyvenimas, kas yra duomenės, bet e, tai sudėtingi klausimai. Mes e, suprantame, kad asmens asmeninio gyvenimo apsauga nėra e, vien tik tokia teisė, kuri kartais yra ginama. Tai yra susiję su žodžio laisvė, su kitomis pagrindinėmis teisėmis. Tai tikrai yra pats pagrindas. Autoritariniai režimai rodo, kad būtent asmeninis gyvenimas yra pirmasis taikinys. Žmonės kovoja už savo laisvės. Visą tai yra susiję ir su taikymos rytimi. Kai kalbame apie elektroninę komunikaciją, visų pirma reikia kelti klausimą, ką įtraukti. Ar reikia įtraukti įvairių mašininių renginių tarpusavio sąveiką? Komisija pateikė apibriežti, kuri nebuvo labai aiški, nebuvo aišku, kokios ribos galioja. Tokia tarpusavio sąveika neapima asmenų, tai yra tiesiog tarpusavyje susijęta sistema. tai mes patikslinome apibriežti, kad patenka ne visa tarpusavio sąveika tarp įrenginių, bet kai tai įtraukia ir asmenė, tai pavyzdžiui, išmanieji telefonai, bet ne tokie renginiai, kurie naudojami pramonė ir kurie neapdoroja jokių asmens duomenų. Dar vienas svarbus klausimas yra Pagalbinis bendravimas, pagalbinės paslaugos susijusios su kitomis paslaugomis. Aišku, vis tiek tai kelia asmens domenų apsaugos klausimus ir tai turėtume apimti. Dar kalbant apie taikymo sritį, labai svarbu apimti komunikacijos procesą, informacijos perdavimą, bet Taip pat būtina apimti ir terminalų įrenginius, tarkime, išmanieji telefonai. Ten saugoma informacija auga kiekvieną dieną. Ten yra daugybė informacijos apie mūsų asmeninį gyvenimą, apie mūsų veiklą. Tokie renginiai yra mūsų asmeninio gyvenimo dalis. Taigi, yra apimami e, terminalai renginiai ir informacija, kurią apdoroja tokie renginiai. Komisijos pasiūlyme be asmenų yra apimami ir juridiniai asmenės. Tai įnešė šiek tiek sumaišties. Juk mes negalime kalbėti apie teisinio subjekto asmeninį gyvenimą. Tai nėra taip susijęs su pagrindinėmis teisėmis. Bet aišku, iškyla konfidencialumo problemų, kai yra bendraujama su fiziniais asmenimis. Tai yra pavyzdžiui ir pavardės, galutiniai vartotojai Jeigu mes kalbame apie vartotojus, tai yra fiziniai asmenys. Kokios dar kyla problemos? Elektroninių komunikacijų kodeksas dar nėra visai patvirtintas. Iš pradžių buvo tokia nuoroda komisijos tekste, bet mes iškeliame dėl to klausimą. Ten buvo paimtas tekstas iš kodekso su tam tikrais pakeitimais, bet kai turėsime galutinį kodeksą, tada reikės suderinti tas formuluotės, kad neatsirastų kažkokių prieštaravimų. Kas dar svarbu? Reikėtų nurodyti, kad penktasis straipsnis dabar yra pats pagrindinis, ten yra svarbiausios reglamento nuostatos, ten yra kalbama apie terminalų įrangą ir užtikrinama apsauga. Tai yra pagrindinis reglamento pareiškimas. O toliau tuo remintis yra kalbama apie sąlygas. kada yra numatomas tam tikros konfidencialumo išimtis. Komisijos siūlomame tekste yra apie tai kalbama, bet mes norėjome, kad viskas būtų pateikta išsamiau, kad turėtume visą sąrašą. Daug diskutavome su suinteresuotomis šalimis ir apie GDPR kalbėjome, nes suinteresuotos šalis apdoroja asmens duomenis, kai kalbame apie asmens asmeninį gyvenimą, tai svarbu, kad nebūtų kišamasi į jį. Todėl mes pateikėme sąlygas, kada toks kišimasis gali būti teisėtas. Na, tai yra susiję ir su komunikacija, ir su terminalo įrenginiais. Vienas iš svarbiausių pakeitimų, viena iš svarbiausių naujovių, kurią mes pristatome – yra vartotojo pajėgumų apginti privatumą įvertinimas. Pagrindinė problema ta, kad žmonės negali suprasti visų technologijų teikiamų galimybių ir apginti savo privatumą. Labai dažnai žmonės neišmano, kaip veikia visi nustatymai, Dažnai netgi teikėjai primeta vartotojui atsakomybę apginti savo privatumą. Yra nurodoma, kad galite pakeisti nuostatymus ir kažko nepasirinkti. Taip pat dabar kalbame apie e, skaitmeninės paslaugas vaikams, žmonėms su, su negule, mažiau išsilavinusiems asmenėms, bet negalime tikėtis, kad visi šie asmenys turės pakankamai žinių ir kad galės atlikti visas tas sudėtingas operacijas savo įrenginiuose. Taigi, mes siūlome, kad pirminis nustatymas būtų vadinamasis junior track, nesekti O tada jau asmo gali nuspręsti, kokiu nustatymu nori, ar nori, kad jį sektų. Tai turėtų būti informuotas sprendimas. Taip pat, kai žiūrėjome į komisijos pasiūlymą, diskutavome apie e, pirmųjų ir trečiųjų šalių slapukus. Pasižiūrėkime į technologijų vystimąsi. Tai ne vienintelė problema, Sekimas apskritai kelia daug problemų. Tai gali būti ir naudinga, tai gali būti ir kišimasis. Iš pat pradžių mes nenorėjome atskirti pirmų ir trečiųjų šalių. Bet nusprendėme, kad reikėtų numatyti daugiau lankstumo priimant sprendimą. Privatumas turėtų būti savame suprantamas, tai turėtų būti numatyta pačioje struktūroje. Automatinis privatumas yra labai svarbus, kaip jau sakiau, nustatymas iš karto turėtų būti apsaugantis privatumą. Kaip kad nurodyta ir GDPR, Europos paslaugų teikėjai e, gali kurti naujas technologijas, e, kurios suteiks konkurencingumą e, tiems, kurie sprendžia šiuos sudėtingus klausimus. Puiku yra tai, kad jau dabar mūsų susitikimuose dalyvavo daugybė įvairių įmonių, kurios jau patikė puikių pavyzdžių, kaip galima būtų viską tinkamai valdyti. Neseniai Maltoje vyko skaitmeninė asamblėja ir aš kalbėjausi su technologijų specialistai. Tiesiog nuostabu, kokios pažangios yra technologijos, kaip jos pritaiko tokį požiūrį ir kaip siūlo naujas alternatyvas ir naujus sprendimus. Aš tikiuosi, kad tai bus dar labiau stiprinama, kad vystytųsi ir pati pramonė. Dabar pereikime prie institucinių klausimų. Stebėsena, kontrolė. Visą tai dabar yra suderinta su GDPR. Tom pačiom institucijom yra priskirtos užduotis. O duomenų apsaugos valdyba yra minima ir konstatuojamosiose dalise, nes čia iškilo daug sudėtingų klausimų. Gal vienas svarbiausių yra tai, kaip geriau apsaugoti vaikus. Mes stengiamės rasti sprendimų, vis dar dirbame, tačiau reikia atsižvelgti į daugybę detalių. Mes vilėmės, kad duomenų apsaugos valdyba galės pateikti gairias teikėjams. Mes manome, kad būtina užtikrinti nuoseklumą tarp GDPR ir elektroninio privatumo reglamento. Būtina numatyti ir vienodą įgyvendinimo laikotarpį. Vakar ponia Gabriel atsakinėjo į mūsų klausimus ir jie pabrėžė, beje, aš tuo labai džiaugiausi, kad labai svarbu užtikrinti, jog elektroninio privatumo ir GDPR reglamentas įsigaliotų tuo pat metu ir kad neatsirastų sąmyšio tarp vartotojų. Mes, aišku, dirbame vadovaudomėsi labai griežtais laiko terminais, todėl aš labai džiaugiuosi, kad šešėliniai pranešėjai buvo pasirengę taip aktyviai dirbti ir laikytis tų laiko terminų, kad mes būtume pasirengę svarstymui rūdienį. Rū pateiksime pakeitimus iki vasaros, galima bus viską apsvarstyti ir tada grįšime prie šių klausimų rugsėjo mėnesį. Tai jau bus tokia paskutinė galimybė. Dabar mes siūlome teikti pakeitimus iki Liepos, trečio, Liepos 10 atsiprašau, dienos, 3 valandos dienos. Lauksime jūsų pakeitimų. Dėkuoju. Ačiū. Jūs visuomet viską pristatote, kalbėtumėte apie tai pirmą kartą tikrai labai daug entuzijazmo. Aš noriu tik priminti, kad balsavimas vyks 12 valandą. Žinau, kad ir čia noriu daug pasakyti, bet paprašysiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Sąrašas dabar. Mr. Dalton, Mrs. Intervelt, Mrs. Ernst, Mr. Albrecht and Mr. Voss additionally. Is there anyone else? Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tai norėčiau uždaryti kalbėjimo sąrašą ir labai prašau spėti viską e, išdėstyti iki 12 valandos. APP, e panas Bon. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ir už pristatymą ir už puikų bendradarbiavimą pasirengiamuoju laikotarpiu. Marijan organizavo apalio stalo diskusijos su atstovais, su suinteresuotomis šalimis ir aš manau, kad tai tikrai suteikė mums daug įkvėpimo bei padėjo kur kas geriau įsigilinti į situaciją ir suprasti, kokios problemos kyla. Šio reglamento tikslas yra padidinti konfidencialumą ir užtikrinti saugią komunikaciją. Aš pritariu tam, ką sakė Marijau. pagrindas yra susijęs ne tiek su duomenimis, kiek su asmeniniu gyvenimo ir išraiškos laisvę. Mes, aišku, turime atitinkamai atnaujinti taisyklės, atsižvelgti į dabartinės technologijas, bet nereikėtų pamiršti ir kitų tikslų. Tai yra laisvas duomenų judėjimas. Laisvas duomenų judėjimas apima ne vien tik asmens duomenis, ne vien tik konfidencialius duomenis aspektus, bet turime to nepamiršti. Aš pritariu, kad šiuo pasiūlymu turi būti užtikrinamas konfidencialumas komunikacijos. Todėl mes turėtume išplėsti taikymos rytį, kad būtų apimami visi veikėjai, kurie teikia skaitmeninės komunikacijos paslaugas. Na, aš manau visiems yra aišku, kas turėtų būti apimta, bet pagrindinis klausimas yra, kaip tai reikėtų įtraukti, reikia ieškoti pusiausviros. Na dabar dėl pakeitimų. Reikėtų sustiprinti išimti, kuri yra numatoma saugumo tikslais. Tai apima visų vartotojų saugumą. Negana to, mes turėtume užtikrinti, kad mūsų sprendimas atitiks ir elektroninės komunikacijos kodeksą. Marijai, dėkoju, kad jūs taip atvirai viską vertinote. E, kad e, kalbate apie tai, jog būtina viską suderinti su kodeksu. Darbas e, su kodeksu vis dar vyksta, bet viskas turi būti suderinti ir aišku. Aišku, turi būti nuseklumas ir su GDPR, neturi atsirasti kažkokių prieštaraujančių nuostatų. Jūs savo pranešimo projekte minite ir papildomus sprendimus susijusius su, su e, įrenginių tarpusavio sąveika. Su aš turiu atitinkamų pasiūlymų, nėra apačiame pasiūlyme atitinkamų nuostatų, bet e, aš turiu idėją. Nežinau, ar ne per anksti dar visą tai apibrėžti, bet vis tiek apsvarstysiu siūlomus sprendimus. Manau, reikia garantuoti, kad įgyvendinami sprendimai bus neutralūs technologijų atžvilgių. Pavyzdžiui, ieškotojo vaidmuo ir slapukų atskirimas. Mes žinome, kad ne visi trečiųjų šalių slapukai yra piktybiniai. Tad galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti jų tikslams. Kam tie slapukai skirti? Labai svarbu, kad galutinis vartotojas žinotų, kas vyksta kaip e, tvarkome jo duomenis, nes vartotojas e, privalo turėti galimybę priimti informuotą sprendimą. Taip pat e, reikėtų numatyti paskatas įmonėms skirti, numatyti vartotojų palankius produktus. Reikia iškoti pusiausvėros tarp informuotų asmenų sprendimų ir įmonių, kurios įsitrauktų į naujų technologinių sprendimų paiešką e, bei prisidėtų prie konfidencialumo apsaugos. Žiūrėsime ir į inovacijas, ypač į didžiuosius duomenis. Reikia tokių sprendimų, kurie būtų palankus vartotojams, bet nestabdytų inovacijų. Aišku, galima būtų numatyti daugiau lankstumo tam tikrose sritise, kad nebūtų iškirstas kelias inovacijoms. Tarkime, tolesnės duomenų apdorojimas Na, tai turėtų būti daroma pagal griežtas gairias ir saugiklius. 11 pasiūlymo straipsnis ten yra kalbama apie apribojimus. Aš noriu būti tikras, kad mes neviršysime teisingumo teismo nuosprendžio. Privalome jį gerbti, bet o kol kas na, man kyla tam tikrų abejonių dėl na, tokio nereikalingo lankstumo valstybėms narėms. Reikia, kad e, nuostatos neprieštarautų asmens duomenų apsaugai ir duomenų perdavimo konfidencialumui. E, toliau e, galimybė gyvendinti šį reglamentą įsigaliojimas ir taikymas. Nežinau, ar tai yra įmanoma be perinamojo laikotarpio, juk visiems veikiems reikės prisitaikyti. Ypač turint omenyje, kad mes siūlome naujas technologinės alternatyvas. Na tai nereiškia, kad aš noriu atidėti kitų komitetų darbą, nes manau, kad tikrai privalome tinkamai dirbti, bet reikia pagalvoti, kaip viskas bus įgyvendinama. Aš detaliai analizuoju pasiūlymą ir esu tikras, kad bendradarbiausime konstruktyviai, kaip kad tai vyko iki šiol. Labai dėkoju pranešėjai ir šešėlinėms pranešėjams. Teiksiu pakeitimus iki Liepos 10. Ačiū. E Ačiū, poniai. Bonė, ponas Dots, AKR e frakcijos vadovas, šešiems pranešėjus, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjui už atliktą darbą, už pademonstruotą tvirumą proceso pradžioje. Turiu atvirai pasakyti, kad man kyla rimtas susirūpinimas, jau taip pat ir dėl pirminio komisijos pasiūlymo perskaitės prašym projektą, tapau dar labiau susirūpinęs ir iš tiesų šis pasiūlymas tikrai apsunkis gyvenimą fiziniams asmenims verslui ir vartotojams, kalbant apie tvarkaraštį, aš nemanau, kad tai pasirinktas išmintingas tvarkaraštis, nes e, turime aiškiai pripažinti, kad e, dėl reglamento, ką tik tai susitrėmės dar neįsigaliojęs ir varkis pažiūrėti, kaip vyks jo įgyvendinimas, kokios problemos e, kils ir po to reikės tas problemas spręsti atnaujinant reglamentą ir Žinoma, E, galbūt galėtų susidaryti įspūdis iš mano kalbos, kad aš nežinau, kad jau iki šiol galėjo reglamentavimas e, privatumo, tačiau žinau, kad mes turime dabartinę tvarką, taigi palaukime dabar, e, kokiu problemu kils su bendrojo domino apsaugos reglamentu ir po to jau ir jas turėtume reaguoti, toks yra mano požiūris. Vis tik tai komisijos pasiūlymas yra pateiktas ir dabar komitetas turi jį svarstyti. Mes taip pat atnaujiname ir e, e, aprepti, taigi turime čia taip pat elgtis nusekliai, priešingų atveju pateksime į labai sėtingą situaciją, ypač susijusią su. Uh, apibrieštimis, jos turi atitikti kodeksą. Apskritai, jeigu galima kalbėti apie kokią nors teisinio saugumo užtikrimą šioje srityje, taigi aš manau, kad būtina užtikrinti čia nuoseklumą šioje srityje, kalbant apie patį pranešimą, jame pasirinktas siauras požiūris kuriam aš dėl dviejų priežasčių prieštarauju. Taigi, e, dar noriu. Pirma priežastis, dėl ko prieštarauju, tai yra ta, kad mes turime naują reglamentą, kuris dar neįsigaliavo ir paklausti, kas yra blogai dabar tame naujame reglamente ir taip pat pasiūlymo tam tikras pasirinktas požiūris prieštarauja pagrindinių teisų hartijai, nes aštuntajame pagrindinių teisų hartijos straipsnėje parašyta, kad kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą ir su asmens duomenimis turi būti elgiamasi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Taigi noriu paklausti, kodėl mes nuo pagrindinių teisės, pagrindinių teisų hartijos nuostatų dabar e, nukrypstame. Nėra tam jokio pagrindo, kuomet mes kalbame apie asmens privatumo apsaugą, tai nelabai suprantu, ką bendro turi komunikavimas tarp mašinų, bendravimas tarp mašinų su e, privataus, e, su asmens privatumo apsauga, kieno čia mes privatumo saugome mašinų. Taip pat e, dėl slapukų man pasiūlymai yra nepriimtini. Aš manau, kad naršyklės yra pasirinkamas vartotojų ir e, tas reikalavimas kas šešerius mėnesius e, tai išduoti tinkamus leidimus paprasčiausiai kažkada atsibos. Turime aiškiai pasakyti, kad e, tokiu būdu bus sužlugdytas dabartinis interneto modelis, kuris yra grindžiamas reklamomis ir dėl to interneto turinys yra nemokamas, o kai reikės už jį mokėti, tai situacija visiškai pasikeis. Tai reiškia, kad <clears throat> jeigu įsigalios dabar siūloma tvarka, nebeliks nemokamų prietaikų, o e, likusios prietaikos bus e, neįperkamos ir tai reiškia, kad kils paprasčiausiai klausimas, e, kils, kas galės e, susimokėti už tas prietaikas, jeigu jų kaina tokia didelė bus. Dabar yra stacija labai aiški žmonės, žino, kas yra slapukai ir sąmoningai pasirinka. Yra netgi galimybė slapukus išjungti. Kiekviename kompiuteryje galima uh, puikiai uh, suinstaliuoti atsiekamumo sistemas. Uh, Ponas Boni minėjo taip pat e, svarbius dalykus susijusius su slapukais, tačiau mes turime aiškiai suprasti, kad tai yra didžiulio masto teisės aktas darantis poveikį e, verslui ir kiekvienam asmeniškai ir jis turi būti parengtas tinkamai ir Aš nemanau, kad dabartiniai pasiūlymai yra tinkami, todėl aš nekantriai laukiu būsimo bendarbiavimo su pranešėjais, šešėlinis pranešėjais tam, kad pasiektume tikrai gerą sustarimą, tačiau kol kas tikrai kyla labai daug rimtų klausimų, turime tą pripažinti. Pirmininkas, šiuo nepaisant to, jums vis tiek tas pranešimas priimtinas. Patinka. Sofija Nitfeld, e, Alde frakcija šešėlė pranešė. Ačiū, ponė pirmininkė, galėčiau sutaupyti labai daug jūsų laiko ir <clears throat> pasakyti viską, ką jis pasakė, tačiau tik tai priešingai. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai, pirmiausiai už tai, kad ji man parūpino darbo per vasaros atostogas, priešingą atveju aš labai nuobodžiaučiau, tačiau rimtai kalbant. Noriu padėkoti už tikrai gerą pasiūlymą. Jis gerai apgalvotas, parengtas, pasirinkote tinkamą įtraukiamą požiūrį, atsižvelgėte į, vis, į visus interesuotų šalių e, pareikštus e, nuogastavimus ir požiūrius. Galbūt galėčiau pritarti ponui Daltonui. E, dėl jo teiginio, kad šis teisės aktas e, darys tiesioginę betarpišką įtaką kiekvienam asmeniškai ir tie žmonės turi būti apsaugoti, jų privatumas turi būti apsaugotas. Tas teiginys, kad e, šis teisės aktas nužudys, pražudys verslą ir internetą, mes su tokiu teiginiu girdėjome pakankamai daug ir ilgai ir tiek verslas vis dar visai neblogai laikosi, tiek internetas. O mūsų teisė, teisėkuros institucijos pagrindinė misija yra apsaugoti žmonės. O verslas labai puikiai sugeba apeiti visas mūsų duomenų apsaugos e, nuostatas. Aš dabar nesigilinsiu į visas e, techninės nuostatas, nes šis teisės aktas yra didžia dalimi politinio pobūdžio, politinės svarbos ir e, mūsų piliečiai tikrai yra susirūpinę savo asmens duomenų saugumu, jie nori naudotis ryšio priemonėmis internetu, tačiau jie nori ir atitinkamo privatumo ir apsaugos, tai yra pagrindinė, viena iš pagrindinių teisų, ponas Daltonas e, kalbėjo apie tai, kad reikia šiek tiek palaukti, mes per, per nelik skubame, na, internetas nelaukia, kuomet mes anksčiau e, peržiūrėjome elektroninio privatumo direktyvą, tai e, iPhone'ai dar nebuvo pradėti gaminti, tai tik vienas pavyzdys, kaip greitai viskas keičiasi toje rinkoje, taigi mes šį teisės aktą pasirinkus svarstymą pačiu laiku. Aš Pono Bonio komentarams pritariu ir ponios Lauristin pasiūlymai dėl 11 straipsnio, nes iš tiesų aš nesuprantu, kodėl reikėtų pakeisti pirminę 15 straipsnio redakciją, tam nėra jokio pagrindo. E, šios nuostatos nieko bendro neturi su technologijų plėtros peržiūra, tikrai nemanau, kodėl turėtume dar labiau išplėsti ir dabar pakankamai plačias galimybės valstybėms narėms vykdyti masinį piliečių sekimą be jokio aiškaus tikslo, nes tie tikslai tikrai nėra apibriešti. Viškai pritariu pono Boni pastaboms, kad mes neturėtume e, siekti daugiau nei buvo patvirtinta atitinkamų Luxemburgo teismo nutarimu. Taigi aš manau, kad e, reikėtų tik tai dar labiau e, sustiprinti, sugriežtinti pranešės pasiūlymus, nes bendroji kryptis mums yra primtina, guo frakcijos vardu dabar ponė Ernst kalbės. Aš e, taip pat dar šiek tiek apmašiau kolegų išsakytas mintis ir čia reikia pasakyti, kad čia siūloma priemonė, kuris sustiprintų e, privatumo apsaugą, konfidencialumą, tai e, būtų tokia centrinė valdymo priemonė ir e, kurią dabar patvirtintume ir džiaugiuosi, kad pranešė atitinkamai ją taip ir pristatė pranešimo projektas, mano nuomonė tikrai nusipelno pagarbos ir Čia jokių abejonių nekyla, žinoma, mes manome, kad reikia užtikrinti nuostatų suderinamumą su duomenų apsaugos reglamentu ir privatumo reglamentu ir tai turėtų tapti tą raudoną gyją, kuri testusi per visą pasiūlymų loginę seką dėl 8 straipsnio, noriu pasakyti, ten kur kalbama apie duomenų apdarojimo galtinius prietaisus, mums labai svarbu pabrėžti, kad prietaisų naudotojams negalima uždrausti gauti atitinkamų paslaugų, jeigu jie nėra galutiniai duomenų vartotojai. Mes to paties reikalavome diskutuojant dėl duomenų apsaugos reglamento ir labai svarbu čia išsiaiškinti, Ir labai svarbu, kad faktinis duomenų naudotojas turi pritarti, faktinis naudotojas turi pritarti galimybį apdaroti jo duomenis, o ne tas, kuris pasirašo atitinkamus sutartis, nes tai yra esminės svarbos klausimas. Teigiamai vertiname aštuntojo straipsnio antros B dalies nuostatų išbraukimą pranešėjos siūlomas problemos sprendimas 89-90 e, pakeitimuose, nežinau, ar padės šią myslę įminti, galbūt mes dar savo pakeitimo pasiūlymą teiksime dėl 11 straipsnio, mes e, <clears throat> nesižavime jo nuostatomis ir tai neturėtų nieko stebinti, mūsų pozicija visuomet buvo priešinga dėl duomenų apskleidimo, tačiau gerai, kad 11, 11 straipsnėje pati problematika vertinama griežčiau ir kalbant apie 23 straipsnio antrąją dalį, taip pat e, pritarime jos nuostatoms dėl duomenų apsaugos reglamento, tačiau jeigu e, straipsnio nuostatos bus įgyvendinamos taip, kaip siūlo pranešė, tai gali būti taip, kad e, valstybės narės kiekviena patvirtins savo duomenų kaupimo, saugojimo atskirus įstatymus, tai jų turėsime 27 ar 28, aš manau, kad čia reikėtų palikti tik tai ES įgaliojimus šiais ryčiai, mums e, techninis neutralumas taip pat yra svarbus, apie tai kalbėjo ponas Boni, būtina jį užtikrinti palankumas e, vartotojams, naudojimo paprastumas mums yra labai svarbu. Taip pat e, šie aspektai čia mes taip pat pateiksime savo pakeitimų pasiūlymus, tiek dabar būtų pastabų. Ačiū pranešėjai. Dėkoju, žaliųjų frakcijos ir ponas Albrecht. Dėkoju. Pirmiausia, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą ir be abejo, kaip mums visiems yra žinoma, Darbo tvarkaraštis yra gan ambicingas, todėl visiškai suprantama, kad mes turėsime paskubėti su pakeitimais ir aš džiaugiuosi, kad pakeitimus galime teikti iki Liepos 10 ir tikiuosi, kad mes spėsime. Be to, nekantrai lauksiu darybų su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Gal pasakyčiau vieną ar porą pastabėlių. Pirmiausia, aš manau, kad labai svarbu yra suprasti, kad mes kalbame leks specialis atvejį, e, kuris papildytų bendrai duomenų apsaugos reglamentą. Merasis e, duomenų apsaugos reglamentas bus taikomos visais atvejais ir tik tais atvejais, kai iškyla kažkokių ypatingų aplinkybių, tuomet bus taikomos atskiros nuostatos. Taip yra nurodyta bendravimo duomenų apsaugos reglamente ir pakartota čia. Būtų gerai, jei mes reglamente aiškiau išdėstytume nuostatą susijusią su tuo, kada taikomas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, o kada ne. Reikėtų nurodyti, kad tas e, bendrasis reglamentas yra taikomas visais atvejais. Man atrodo, kad taip ir turi būti, bet kol kas taip nėra aiškiai pasakyta. Ir sunku iš tikrųjų pasakyti, koks būtų teisinis e, santykis tarp šių dviejų dokumentų. Todėl man atrodo, kad būtų gerai, jei mes kuo anksčiau, gal net jau ir dabar, paprašytume, kad teisininkų tarnyba mums išaiškintų, kaip bus taikomos leks specialės nuostatos šiems dviem reglamentams. Reikėtų taip pat išnagrinėti ir komisijos pasiūlymą, nes man, šiuo klausimu, nes man atrodo, kad tas pasiūlymas ne visuomet yra logiškai išdėstytas būtent šiuo aspektu. Todėl man atrodo, kad būtų labai gerai, jei ekspertai galėtų mums padėti įsiaiškinti viską. Ir antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, ir tą beje susakęs jau per pirmąją mūsų posėdį, aš manau, kad politiškai turime labai aiškiai pasakyti, kad mes nenorime riboti dabar jau galiojančių ES piliečių ir vartotojų teisų tą pas, svarbu pasakyti ir bendraujant su išorės pasauliu, su žiniasklaida. Nes matome, kad vis dažniau ir dažniau žmonės yra sekami ne tik uh, in, uh, uh, internetu, bet ir tuomet, kai jie naudojasi uh, įvairiais e, kasdieniais dalykais. E, netrukus panašu, kad e, seksime ir kur yra kiekvienas automobilis, gal net ir pagal rūbus galima, ir rūbus galima bus sekti. Yra stebima, į kokias parduotuvės žmonės eina. Ir aš manau, kad mes negalime pateisinti tokios situacijos ir būtent tokiamis aplinkybėmis negalime leisti, kad piliečiams atrodytų, kad mes dar labiau norime priboti jų teisės. Uh, E, nustatydami kažkokias nuostatas, kurios nėra įtrauktos į bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Be abejo, visi norime suvokti, kokiais būdais galima būtų kuo geriau apsaugoti piliečių teisės, priversti įmonės taikyti tam tikrus e, saugiklius, Pavyzdžiui, kaip bus įsiaiškinama, ar žmogus sutinka, kad būtų naudojami jo, jo duomenys ar ne. Kaip tai bus daroma. Ir aš manau, kad bet kuriuo atveju mes galėtume surasti geresnį būdą nei tas, kuris šiuo metu yra taikomas tiesiog draudžiant slapukus. Taigi sutelkime savo pasangas ir suraskime geriausius sprendimus. Ir paskutinis dalykas – interneto naudotojų skaičiaus matavimas. Aš manau, kad čia reikėtų da, gal reikalauti, kad tai būtų daroma vartotojų sutikus. Pagalvokite apie analoginės technologijas. Aš apie analogiją, atsiprašau. Aš įžengiu į parduotuvę ir gal tas, tos parduotuvės uh, savininkas. Uh, renka informaciją apie mane. Aš ten dažnai lankausi toje parduotuvėje, jis žino, kas man patinka ir jis nori tiesiog pasiūlyti man kuo geresnė, geresnės sąlygas. Ir aš grįžtu į tą parduotuvę, tai reiškia, kad aš sav, taip išreiškiu pritarimą tam. Bet jei toje parduotuvėje būtų dar 40 žmonių, aš norėčiau tikėti, kad tie žmonės taip pat yra, var, yra pirkėjai, o ne kokie nors, kokie nors įstaigų atstovai, kurie mane seka ir kurie po to paskui mane seks į kitą, eis į kitą parduotuvę. Tai kaipgi aš galėsiu būti tikras, kad tie žmonės manęs ne, a, neseks toliau. Niekam tai nepatiktų. Todėl aš manau, kad e, negali būti tokios nuostatos, kad galima sekti bet ką ir bet kaip. Reikia bent jau numatyti galimybę e, paklausti, ką, ką vartotojas apie tai mano. Mes gyvename mes turime taikyti vis dėlto kažkokias bendras normas, kurios buvo priimtinos mums gyvenant dar pasaulyje be technologijų. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Vos, jūri komiteto pranešėjas. Vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Ačiū, ponė pirmininkė. Viena vertus noriu paklausti, ko mes apskritai siekiame. Mes norime sukurti bendrą skaitmeninę rinką, paskatinti Europos ekonomikos augimą, laisvą keitimąsi duomenimis, taip pat smulkų į verslą norime remti, na, mainais į tai mm, norime taip pat užsitikrinti ir pagrindinės teisės, tai yra septintasis straipsnis. Tačiau man susidaro įspūdis, kad komiteto diskusijoje mes Pradedame nuo tų aukštų siekių, o diskusijos baigėsi tuo, kad vis tik visi pasiūlymai kelia grėsmę pagrindiniams mūsų piliečių teisėms ir nesugebame susitarti dėl kompromiso ir elgiamės panašiai kaip Irano ajatolos, kurie pamiršta, kad pasaulis aplink juos vis tiek kažkaip keičiasi. Taigi turėtume vis tik tai pasvarstyti galimybės užtikrinti geresnę pusiausvyrą nei ta, kurią turime iki šiol. Komisijos pasiūlymas mano vertinimu yra taip pat pakankamai pasenęs, jame neatsižvelgiamai domino apsaugos reglamentą, kuris e, buvo patvirtintas ir mes apsimetame, kad čia niekas nepasikeitė taip pat. Gerai, kad kolegos Lauristin pranešime bent jau nėra laikomasi įsikibus to, kas iki šiol buvo padaryta, kad buvo pranešime praplėstos tam tikros nuostatos e, paminint ir duomenų apsaugos reglamentą. Aš nelabai suprantu, kam čia reikalingas tas leks specialis, kodėl mes negalime pasakyti, kad visos šios sistemos pagrindas yra duomenų apsaugos reglamentą direktyva ir dar papildysime kelias papildomas taisyklės, kurios yra skirtos e, komunikacijų konfidencialumui užtikrinti. O čia bandymas sukurti tam tikrą ugnesinę, taip pat nepasitarnauja teisiniam aiškumui ir nesupras žmonės, kodėl tie patys duomenys nėra Arba vienodi duomenys neturėtų būti priskiriami atitinkamiems vienodiems teisės aktams. Aš manau, kad e, taip pat ir paž duomenys apie nuomininkus yra e, asmens duomenys ir taip pat turėtų būti reglamentuojami atsižvelgiant į e, duomenų apsaugos pagrindų direktyvą. Ir savo pasiūlymais mes pasieksime priešingų tikslų <clears throat> privatumas tik tai dar labiau sumažės ir e, todėl siūloma priemonė, mano vertinimu, yra netinkama, taigi turėtume mažiausiai atsisakyti to leksus specialis ir taip pat pareikalauti, kad mūsų pasiūlymas e, būtų visiškai atitiktų duomenų apsaugos pagrindų direktyvą tam, kad išsklaidytume bet kokius teisinius neaiškumus ir neužtikrintimus. Nežinau, kodėl negalėtume taip pasielgti. Taip pat e, nesuprantu, kodėl 13 pasiūlymo pakeitime e, e, teigiama, kad reikia čia atskiro leidimo, tačiau kitiems pakeitimams taip pat reiks atskirų leidimų nes žmonės taip e, diferencijuotai tikrai nesugebės viskas traktuoti ir kažkada tas leidimų išdavimas atskiras e, atsibos ir reikės arba pritarimas ir bus viskam pritarta be išlygų. Taip pat e, nežinau, kodėl taip mano vertinimu neprimtinu būdu tiesioginė rinkodara yra vertinama Ir e, čia būtų galima ieškoti kitokių sprendimų, e, pavyzdžiui, pasirinkimo, nepasirinkimo, e, tam tikrų išlygų, o kiekvieną kartą sutikti, manau, kad tikrai būtų pernik sudėtinga. Kalbant apie slapukus, aš manau, kad pasiūlymai teikiami yra primtini, tačiau 20 ir 23 pakeitimuose čia vėl yra peržengiamos reglamento ribos. Taip pat 83 pakeitimu noriu paklausti, ar iš tiesų čia bandoma leisti naudoti trečių šalių slapukus. Dešimtasis pakeitimas taip pat susilpnina reglamento nuostatas ir aš tikrai nežinau, kaip čia turėtų būti įmanoma techniškai tuos duomenys ištrinti. Kalbant apie gairių parengimus priežas institucijams 119 ir 120 pakeitimai. Jau ir taip ta biurokratijos našta yra pakankamai didelė visose taikymos rytise, ar tai būtų pagrindų direktyva, ar uh, reglamentas duomenų apsaugos, čia biurokratijos apimtis yra didžiulis, taigi kyla klausimas, ar dar reikia jas didinti, skaitino 110 pakeitimą. Uh, ten kalbama apie tam tikras reklaminės žinutės, tai turėtų būti palikta galimybė jas paprasčiausiai atmesti. Dar noriu paminėti du dalykus, kuomet kalbame apie mašinų bendravimą su mašinomis ir jeigu įtrauksime tai į aprepti, tai nežinau, kaip čia reikės vadovaujantis e, loginė seka užtikrinti tą <clears throat> sutikimą. E, mūsų teisinė sistema nėra tam pasirengusi, todėl turime šios aspektus įsiaiškinti ir aš savo pasiūlymę išbraukiau šios nuostatas, kalbant apie įgyvendinimo laikotarpį. Ketvirtame pasiūlymo straipsnė yra pateikiama nuoroda į komunikacijos e, bendravimo kodeksą ir aš manau, kad Pasiūlymai dėl elektroninio privatumo neturėtų užgošti mm, komunikacijos kodekso nuostatų arba būti viršesni <clears throat> dėl e, šių teisinių priežasčių e, teikiamas pasiūlymas neveiks, taip pat ir dėl tos priežasties, kad įmonėms tikrai prieiks daug daugiau laiko, kad e, galėtų įgyvendinti šias nuostatas. Ačiū. Kolegos, aš esu kaltas Visi šešėlė pranešėjai norėjo samiai pasisakyti ir aš nenorėjau jų nutraukti. Atsiprašau komisijos atstovų, atsiprašau, kad e, turėsiu jūs nutraukti, nes mes e, turime tik tai penkias minutės, 12 valandą turime pradėti balsuoti ir e, kolegos mėgsta pradėti balsuoti laiku. Taigi prašau kalbėti kuo trumpiau, nes ponė Lauris ten taip pat norėtų pasisakyti. Jums taip pat galėsiu suteikti tik penkias minutės. Taigi prašau penkias minutės komisijai ir po to penkias minutės uh, Marian Lauristin. Prašau. Dėkoju. Dėkoju. Uh, uh, už tai, kad sutikėte man penkias minutės, gal net e, man tiek ir neprireiks ir tuomet e, ponė Lauristin galės e, ilgiau pasisakyti. Uh, Mes pasižymėjome visas išsakytas pastabas, nes tikimės, kad jos padės mums e, padėti jums. Aš norėčiau dabar e, sureaguoti kai kurias pastabas tam, kad jums būtų aiškiau, kodėl komisija pasiūlė tai, ką pasiūlė. Pirmiausia, dėl e, apibriešių. Labai gerai, kad panė Lauristinkai paaiškino, ką turi galvoje. Taip, iš tikrųjų, mes norime da, suderinti visus apibrėžimus tam, kad e, visi dokumentai būtų e, nusekus ir kad būtų aišku, ką reiškia elektroninių ryšių sektorius. Ir vienas iš klausimų, apie kurį daug buvo kalbėta šiandien, e, tai yra ryšys tarp bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir elektroninio privatumo. Uh, Ponas Albrecht kalbėjo, kad nėra aišku iš tikrųjų, kaip, koks bus tas ryšys, bet kaip ir sakė pranešėja, reikia suprasti, kad čia kalba eina apie skirtingas taikymo sritis. Viename apie konfidencialumą, kitame apie domenų apsaugą. Taigi, da, čia nesvarbu, ar mes kalbame apie, apie verslą ar apie da, ryšį tarp įvairių mašinų. Kai kalbame apie konfidencialumą, tai bus taikomas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, nes čia kalbama apie tai, kaip bus apsaugoti duomenės jų perdavimo metu. Bet kai nekalbame apie komunikaciją, apie ta, tuos atvejus, kai vienas, viena įmonė bendrauja su kita, tuomet nebus taikomas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Taigi šis e, dokumentas yra orientuotas į rinką. Ta reikia labai aiškiai suprasti nes e, šis dokumentas taip pat padės mums e, atverti verslo duris į internetą. Mašinos e, perduoda tik tai duomenys, kuriuos sukūrė kažkas kitas. Pavyzdžiui, pagalvokime apie elektroninę sveikatą. Ir vėlgi bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nebus taikomas konfidencialumui, kai tie duomenys apie sveikatą yra perdodami iš vienos mašinos į kitą. Dėl, dėl naršyklių. Mes netaikysim nuostatų automatiškai, mes reikalausim, kad būtų patikta papildoma informacija ir e, kad vartotojas galėtų sureaguoti. Pana Zubonė kalbėjo apie tai, kad uh, Reikia sukurti technologiją, kuri labiau įgalintų galutinį vartotoją. Ponas Dalton e, klausė, kodėl reikia priminti vartotojams, kokius yra teisės. Pagal vartotojų apsaugos teisės aktus e, vartotojams privaloma priminti apie pagrindinės sutarties sąlygas. Ir internetinės platformos privalo priminti vartotojams, e, ką jie, kas ir vyksta. Ir mes nenorime, kad vartotojų apsaugos teisės aktai būtų griežtesni šiuo klausimu nei elektroninio privatumo teisės aktai. Taigi šis pasiūlymas buvo teikęs siekiant didesnio skaidrumo dėl naršyklių. Man atrodo, viską pasakiau. Be abejo, mes e, galite kreiptis mūsų kitais klausimais. Ir norėčiau Jums taip pat pranešti, kad Eurostatas neseniai paskelbė labai įdomią ataskaitą apie duomenų saugumą. Ir Ir ten yra nurodyta, kad vienas iš, kas antras vartotojas nenori, kad būtų renkama informacija reklamų, apie jį reklamos tikslai ir 40 procentų riboja prieigą prie savo duomenų. Taigi matome, kad vartotojams tai rūpi ir beje mes savo poveikio vertinime taip pat rėmėmės e, tais duomenimis, kuriuos e, e, surinko Eurostatas, kuriuos paskelbė. Na kągi, mes su malonumu atsakysime visus kitus jūsų klausimus. Suprantame, kad darbų tvarkaraštis yra labai griežtas. Ir labai svarbu yra šį dokumentą priimti, kad, jis, kad šį dokumentą įsigaliotų kartu su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, bet ir būtent todėl ir nustatyti tokie griežti terminai. Dėkoju. Pirmininkas, kolegos, prašau jūsų kantrybės, turime baigti nagrinėti šį labai svarbų dokumentą. Prašau, Mariju. Aš norėčiau padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams ir ponui FOS ir komisijos atstovai už šią diskusiją. Džiaugiuosi, kad buvo pateikta labai konkrečių pasiūlymų. Ir e, aš ne, iš karto kreipsiuosi e, teisininkų tarnybą, kad man būtų viskas išakšykinta dėl leks specialis, e, kiek jis yra susijęs su bendruo duomenų apsaugos reglamentu ir elektroninio privatumo reglamentu, kaip ir pasiūlė ponas Albrecht. Šešėlinė pranešė taip pat atkreipė mūsų dėmesį į įvairias problemas ir aš nebejoju, kad mes visas jas dar galėsime įsamei aptarti. Aš galiu tik tai pabrėžti tai, kas ir taip yra savame suprantama. Dėl pono Dalton požiūrio reikia tiesiog pasakyti, kad mū, skiriasi mūsų politinis požiūris į elektroninį privatumą. Ir E, taip pat e, dėja turiu ponui Fos pasakyti, kad mes šiame komitete negalime laikytis požiūrių, kad svarbiausia yra verslas, o pagrindinės teisės yra antri, antru, antrinės svarbos. Ne, kaip tik mes atvirkščiai manome šiame komitete. Ir e, aš norėčiau taip pat padėkoti duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir visiems šio pareigūno darbuotojams, nes mes su jais palaikome nuolatinį kontaktą ir tas, tas mūsų bendradarbiavimas yra labai naudingas. Taigi labai dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Dėkoju tau, Mariju, ir dėkoju šešėlėms pranešėjams už darbą. Iš tikrųjų, tvarkaraštis labai yra toks griežtas. Pakeitimus galite teikti iki Liepos 10 dienos, o balsuosime dėl šio dokumento Libė komitete spalio mėnesį. Na kągi, padarykime poros minučių pertraukėlę. Gerbėjai kolegos, prašau visų susėsti. Kaip tik būsite pasiruošę, galėsime pradėti balsuoti. Prašau paruošti savo elektroninės balsavimo korteles. Ah, she was the deputy Sutherland. I would like to take the floor shortly, the rapporteur. Okay. Okay, is everyone in place? Um... Na kągi visi susėdot. Taigi. Dabar periname prie septinto darbo tvarkės punkto, tai yra prie elektroninio balsavimo dėl kalėjimų sistemos ir sąlygų kalėjimuose. Ar pranešėja norėtų ką nors pasakyti? Pone Beržiram, prašau labai trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė, labai diena, gerbimi kolegos. Džiaugiuosi, kad šiandien mes balsuosime dėl šio teksto ir aš Na, da, noriu iš karto pasakyti, kad tai yra bendras tekstas, kadangi šešėliniai pranešėjai mane tikrai labai parėmė, sakė man ir moralinės, ir techninės paramos, ir aš tikrai jiems esu labai dėkinga už šio teksto tobulinimą. Keli kolegos kalbėjo apie vertimo problemas. Labai svarbu užtikrinti, kad labai tiksliai būtų galutinėme tekste išversti visi teisiniai terminai. Nes e, ponė Čilidžyba atkreipė mano dėmesį į tai, kad e, kai kurie e, terminai buvo ne visai tiksliai išversti į italų kalbą ir kolega iš Čekijos taip pat kalbėjo apie galimas problemas. Terminų vertimas man labai rūpi. Iš tikrųjų, aš esu girdėjusi, kai žodis autorių teisės angli, buvo uh, droit d'auteur, prancūziškai į anglų kalbą buvo verčiamas kaip copyright, kas yra visiškai kitas dalykas. Taigi norėčiau tiesiog truputį į uh, tai jūsų dėmesį. Dėkoju. Na ką, puiku, dar trys kolegos prie mūsų prisijungė. Gerai, balsuojame. Devintasis kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 22 kompromisas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 19 A kompromisas, prašau balsuoti. Atsiprašau, sako pirmininkas, praleido 12 kompromisą. Gerai, pradėkime iš naujo. Balsuojam dėl 12 kompromiso. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 19a kompromisas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintasis A kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 104 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 15 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 110 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 110 pakeitimas. Dar galite balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 111 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 112 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau dešimtasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taip, prašau. Aš atsiprašau, aš pamiršau savo balsavimo kortelę, gal galėčiau balsuoti keldama ranką. Na, kaip aš galiu Jums pasakyti ne? Taip, be abejo galite. Gerai. Ką darysime? Gerai. Gerai, tiesiog parodykite, da, da, ar balsuoti už ar prieš. pakeldama nykštį. Gerai, balsuojame toliau. 19 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Toliau 126 pakeitimas. Balsuojame. Atmesta. 127 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 16 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 130. Kas balsuojame? Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 133. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 12. A kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 149 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 150 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 13 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, keturioliktasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 155 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 156 pakeitimas. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 157 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 158. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 159 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 173 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 11 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 182 pakeitimas. Balsuokite. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 186. Pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 187 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, 201 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, 17 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 220 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau dvi, vienuoliktasis pakei, e, kompromisas. Balsuojame. Aštuonioliktasis, atsiprašau. Patvirtinta. Dvidešimtasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 247 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 21 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 264 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 265. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 267. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 268. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 269. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 270 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 272. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 281 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 283 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau intarpai, dėl jų galime balsuoti dėl visų kitų, išskyrus 90 ir 19 pakeitimą. Balsuojame iš pradžių dėl visų pakeitimų skirtų interpams, išskyrus 90-19 pakeitimus. Dėl jų balsuosime atskirai. Taigi, balsuojame dabar dėl visų pakeitimų interpams. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau devintasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, sako pirmininkas, ne, pasitaiso, atmesta. Atmestas šis pakeitimas, toliau dešimtasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, devynioliktasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kaip ir kiti toliau konstatuojamosios dalis. Dvidešimtasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis pakeiti, e, kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 27 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antrasis kompromisas. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 34 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 36 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 37 pakeitimas. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 45 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau ketvirtasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 56 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 57 toliau. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 59 pakeitimas. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Penktasis kompromisas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Šeštasis kompromisas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 72 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 76 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Aštuntasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 88 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 92 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 94 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso teksto su visais patvirtintais pakeitimais. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi spėjote paspausti mygtuką? Gerai, tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta 44 balsavus už, 4 balsavus prieš ir 3 susilaikius. Taigi sveikiname pranešėją. Dėkuoju visiems. Na kągi, baigėme balsuoti ir galime dabar baigti ir šį mūsų posėdį. O šiandien po pietų vyks seminaras. Dėkuoju.